Good morning, everybody. Welcome to our uh, uh, meeting today. Let's... Labas rytas, sveiki susirinkę, pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Yra siūlomas vienas pakeitimas dėl balsavimo. Naujas 16.1 punktas įtrauktas. Balsuosime dėl rezoliucijas dėl komisijos įsipareigojimų vizų apipusiškumo klausimų e, pagal reglamentą 4591. Jei niekas neprieštarauja, laikysime pakeistą darbo tvarkę patvirtintą. Kalbų režimas. Šiandien dėje nėra kroatų, danų, maltų ir airių vertimų, vertimo į šias kalbas. E, turėtume tvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Turiu perskaityti, kas paskirti pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas. Ponas Morajas paskirtas pranešėjų dėl institucinių gebėjimų, e, dėl sprendimo įgyvendinimo, dėl automatinių domenų mainų su Graikija. Ponas Zdechovski paskirtas pranešėjų pranešėjų dėl automatinio keitimosi duomenimis, dėl daktiloskopinių duomenų su keletų valstybių narių. Ponas Morajas, kaip pirmininkas paskirtas e, pranešėjų dėl keitimosi duomenimis, E, su Latvija. Pone Grapinė dėl automatinio keitimosi duomenimis. Dėl duomenų e, Mal Maltoje, Kiprė ir Estijoje. Pone Husmenova dėl Suomijos, Slovenijos, Rumunijos, Lenkijos ir kitų šalių, automatinis duomenų keitimasis dėl automobilių, ponė Sargentini, dėl uh, automatinio keitimosi duomenimis apie DNR su Slovakija, Portugalija, Latvija, Lietuva, Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Kipru, Lenkija, Švedija, Malta ir Belgija. Panas Petersen, dėl, pranešėjas dėl Europos elektroninių ryšių kodekso. Uh, Tai tiek. Norėčiau paklausti, ar pritarėte e, koordinatorių rekomendacijams? Matau, kad prieštaraujančių nėra. Balsuojame. Tikiuosi, kad visi turite e, balsavimo korteles, nes norėčiau, kad balsuotume kortelėmis. Toliau trečias darbo tvarkės punktas. Europos Sąjungos, Europos komisijos bendrasis biudžetas, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Pirmasis kompromisas, pradedame. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Palauksiu. Įtrauksime jūs Ponas Lopis Aguilaras. Visi viską turi. Balsavimas baigtas. Matote viską ekrane. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmesta. Penktasis pakeitimas atmesta, nes prieš tai buvo atmesta. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. Noriu Jūs informuoti, kad vienas iš mūsų narių dar neturi savo kortelės. Gerai, mes jį įtrauksime, sako pirmininkė. We will take note of this. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Keturioliktas. Balsuojame. Closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dvidešimtasis pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 21 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 22 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 23 ir 24 pakeitimai. Kartu dėl jų balsuojame. Balsavimas prasideda. Atmesti. Neatsiprašau, sako pirmininkė. 26 už, 17 prieš, taigi šiems pakeitimams pritarta. 25. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Baigsime dabar balsavimą dėl šio pakeitimo ir toliau buvo užduotas klausimas nuo 26. Now. Now. Okay. Then let's... Ne, pritarančių tokiam siūlymui nėra. 26. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 27 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 28 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 29 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 30 pakeitimas balsuojame dėl jo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 31 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vienam balsui persvėrus. 32 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 34. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 35 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar periname prie balsavimo, prie e, teksto su pakeitimais tvirtinimo. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau biudžeto gyvendinimo patvirtinimas dėl Europos, Sąjung, Europos Sąjungos agentūrų biudžeto patvirtinimas 2015 metais. Pakeisime balsavimo sąrašą. Šeštas, septintas ir aštuntas pakeitimai. Dėl jų balsuosime atskirai, jie neįtraukti į pirmąjį kompromisą. Bet dabar pirmasis pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Pirmasis kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau šeštasis pakeitimas balsuojame. Ką tik pranešiau, kad dėl šešto, septinto ir aštunto turėsime balsuoti atskirai, nes jie neapimti kompromisuose. Aš šios informacijos negavau iš anksto ir tai mane stebina. Sekretoriatas ką tik mane informavo, kad, kad čia buvo klaida. Ar tai sekretoriato klaida, ar tai buvo pakeista? Tai sekretoriato klaida. Balsuojame dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Šeštas, kuris nėra apimtas e, pirmajame kompromise. Baigiame balsuoti atmestas. Toliau septintasis pakeitimas. Baigėme balsuoti, turim, nes turime dėl jų balsuoti. Nepamenu labai gerai teksto, bet jeigu jie neįtraukti į kompromisą, iškyla problema, nes jie atkris, jeigu kompromisui pritarsime. Tai yra pirmoji dalis. Sekretoriatas man sako, kad šie trys pakeitimai neįtraukti į kompromisą. Būtent todėl dėl jų reikia balsuoti atskirai. Septintas pakeitimas dabar. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Aštuntas pakeitimas ta pati situacija. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau devintas pakeitimas. Bet e, turime balsuoti tik dėl jo antrosios dalies. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritelta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 14 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 18 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar balsuosime dėl teksto su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Baigėme balsuoti. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau. Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno biudžetas. Biudžeto gyvenimo patvirtintas. Patvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Pir antras pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Antras pakeitimas, antra dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Vienam balsui per svėrus. Trečias pakeitimas, balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Penktas pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau devintas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Antras kompromisas balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsuojame mm, dėl jo, kaip dėl priedo prie antrojo kompromiso. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ar sutinkate balsuoti dėl grupės pakeitimų? Ne? Jei ne, kolegos, Toliau 15 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 16 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 17 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 18 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ir dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Sveikinimai pranešėjai. European Union Agency for Fundamental Rights. Dėkuoju, dabar yra ES pagrindinių teisų agentūra. Pirmas. Pradame balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Antras pakeitimas. Pradame balsavimą. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas. Baigime balsavimą. Atmesta. Pirmas kompromisas. Pradame balsavimą. Baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas antra dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintas. Pradedame balsuoti. Baigiame. E, pritarta. Dešimtas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Pritarta. Antras kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Keturioliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 17 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmesta. 18. Baigiame balsavimą. Mm, pritarta. Mm, galutinis balsavimas dėl pakeisto teksto. Baigiame balsavimą. Mm, pritarta. Toliau pereikime prie Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centras, centro e, pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Mm, baigiame balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šeštas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pirmasis kompromisas pradėme balsuoti. Baigiame. Pritarta. Tryliktas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturioliktas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 15. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Galutinis balsavimas dėl pakeisto teksto. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. Kitas darbo tvarkės punktas. Eurojustas. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Pirmas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šeštas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas komprom... Antras kompromisas balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas. Baigime balsuoti. Pritarta. Galutinis balsavimas dėl pakeisto teksto. <coughs> Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kitas dokumentas Europos policijos koledžas CEPOL. Pirmas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Pirmas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Mm. Pritarta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 10, 11 ir 12 kartu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 13 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 16. Pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 17, 18 ir 19 kartu. Balsuojame. Kolegos, balsuokite. Atmesta. 20 pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Baigiame. Pritarta. 21 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ir 22 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Galutinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Pritarta. Toliau kitas, kita institucija Frontexas. Pirmas, pirmas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antras. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestam. Vienuolikas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Mm, pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 13 ir 14 yra identiški pakeitimai, todėl balsuosime dėl jų kartu. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesti. 15 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 16 ir 17 kartu. Bar balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 19. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. 20 pakeitimas. E, jie, jis buvo atsimtas. Taigi dabar 21 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Galutinis balsavimas. Pasuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau Europolas. Pirmas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas. Trečias. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. E, šeštas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. E, pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 13. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 14 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 16 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 17 pakeitimas. Balsuojame. Balsuokite. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 23. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Galutinis balsavimas. Pradame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Toliau Europos prieglapšio paramos biuras. Pirmas pakeitimas. Pradame balsavimą. Baigiame. Atmestas. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Pritarta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Antras kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Pritarta. Dešimtas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas, antra dalis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. 15 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečias kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Galutinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Na ir toliau EU lisa. Agentūra pirmasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Pritarta. Septintas ir aštuntas kartu. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesti. Atmesti. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Baigame balsavimą. Atmest, atmestas. Dešimtas e, pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuris yra, yra nurodytas e, balsavimo sąraše. Balsuojame. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Pritarta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Pritarta. Bas, galutinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu visiems balsavusiems ir šešėlinėms pranešėjams bei pranešėjams. Sveikinu pranešėjus bei pra, šešėlinius pranešėjus. Ja. Okay. List of Toliau turėtume balsuoti dėl trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriamis Europolas sudaro susitarimus sąrašo. Penki pakeitimai. Pradėsime nuo pirmojo. Prašom balsuoti. Noriu paklausti, gal draugė galime už visus balsuoti? Ne. Yra kolegų, kurie norėtų atskirai balsuoti, dirbsime sparčiai. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antrasis, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. B. Pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Ir penktasis pakeitimas reikia balsuoti. Vardinių balsavimų. Baigime balsuoti pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Baigime balsuoti pritarta. Sveikiname. Turime dabar balsuoti dėl pranešimo apie didžiuosius duomenis e, pranešėja Ana Gomeš. Iš karto pradėkime balsuoti. Pirmasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 71 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 2A kompromisas, prašom balsuoti. Kolegos, balsuokime, balsavimas baigtas, pritarta. 88 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Jam pritarta. Devyniasdešimt septintas pakeitimas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Taigi, 97 pakeitimas, visi supratote, kad nekompromisinis, pritarta. Trečias A kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktasis kompromisinis Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 123 pakeitimas. 123 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisinis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Septintasis kompromisinis, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 140 pakeitimas balsuojame. Baigiame. atmesta. Šimtas keturiasdešimt ketvirtasis ir penkiasdešimt trečiasis galima balsuoti drauge. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 147 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Pritarta. Aštuntasis kompromisnis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Einame prie 8a kompromisinio. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Dabar baigiame. Mm pritarta. 149 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 156. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintasis kompromisinis. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintasis A kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pereiname prie 173 pakeitimo. Balsuojame. Balsuojame. Prašom balsuoti, kolegos. Baigiame balsuoti. Pritarta. 171. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 99. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 174. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 146. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 175. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dešimtasis kompromisinis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Vienuoliktas kompromisinis. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 192 pakeitimas dalimis. Dėl pirmosios balsuokime. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 194. Balsuokime dėl jo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 11. A. Kompromisas. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Dvyliktasis kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Tryliktasis kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Jam pritarta 211 pakeitimas. Atskirai reikia balsuoti dėl paskutinio sakinio. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Jam pritarta 212 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 213. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 214. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar pirmasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Antrasis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ant trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktasis pakeitimas ir šeštasis, dėl jų balsuojame drauge. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pereiname prie konstatuojamų dalių. Kompromisinis dėl A konstatuojamosios. Dabar balsuokime. Baigime balsuoti pritartą. Vienuoliktasis pakeitimas dabar prašoma balsuoti. Baigiame. Pritarta B konstatuojamoji, kompromisinis, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. BA konstatuojamoji kompromisinis pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Konstatuojamoji C dalis kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. CA konstatuojamoji dalis, kompromisinis pakeitimas, Balsuokime. Balsavimas baigtas, pritarta. CB konstatuojamoji, kompromisnis, balsuokime. Baigime balsuoti. Pritarta. D konstatuojamoji kompromisnis pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. E. Konstatuojamoji dalis. Baigiame balsuoti. Pritarta. EA. Konstatuojamoji kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. EB konstatuojamoji kompromisnis pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. F konstatuojamoji. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. G konstatuojamoji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame pritarta. Paskutinis pakeitimas 61. Praš, prašome balsuoti. Baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame pritarta. Sveikiname pranešėją, ponę Gomeš. Toliau balsuosime. Dėl nuomonės apie naują ES ir Turkijos prekybos susitarimą. Pradėkime nuo 20 pakeitimo, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 21 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 22 balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. 23. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 24. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Einame prie 30 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 31. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 32. Balsuokime. Baigiame. Taigi 32 balsuojame. Atmesta. Trečiasis kompromisnis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 41. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 42. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. 48. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 49 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 52. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 55 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktasis kompromisnis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 47 dalimis. Reikia balsuoti dėl antrosios dalies. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Einame prie 63 pakeitimo. Prašom balsuoti. 63. Baigiame balsuoti atmesta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta 66 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmesta 67. Baigiame. Atmesta. 68. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Eikime prie konstatuojamųjų dalių. Pirmasis pakeitimas. Baigiame balsuoti pritarta. Antrasis pakeitimas balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Penktasis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Pirmasis kompromisinis. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. <coughs> Vienuoliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta dvyliktasis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Keturioliktasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkioliktasis. Balsuokime. Baigiame. Pritarta. Dabar septynioliktasis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Aštuonioliktasis. Pradedame balsuoti. Baigiame atmesta. 19. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Galutinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname. Dėkoju už jūsų sunkų darbą. Dabar turime naują mūsų darbo tvarkės punktą, tai rezoliucijos projektas dėl komisijos prievalių užtikrinant vizų režimo abipusiškumą pagal 53901 reglamento 1 straipsnio 4 dalį. Turime tik tai vieną balsavimą, prašom dabar balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Labai ačiū kolegos už jūsų bendradarbiavimą. Pone Kiničiai, prašau žodžio. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, bet norėčiau pasakyti po balsavimo štai ką. Aš norėčiau, kad būtų protokole įrašyta ši mintis. Dokumentas, kuris yra skirtas trečiųjų, e, trečiųjų šalių bendradarbiavimui su Europolu. Ši rezoliucija, dėl kurios mes balsavime, yra priskirta labai sudėtingai procedūrai, mums kyla daug abejonių dėl teisinių uh, ir teisminių klausimų, todėl kad mūsų manimų Danija nėra trečioji šalis Europos Sąjungoje. Ir praėjo jau daug laiko nuo tada, kai vyko referendumas. Jis įvyko prieš metus ir nebuvo imtas jokių veiksmų. Štai dėl ko mūsų parlamento pozicija yra sudėtinga. Mes turime labai greitai patvirtinti tokį sudėtingą dokumentą. Uh, Bet e, nors ir e, dar liko daug neišspręstų klausimų, tikėkime, kad jie bus išspręsti dialogo e, pagalba su Danija. Mano frakcija vis dėlto nusprendė pritarti šiam dokumentui, vadovaudamėsi konstruktyviu požiūriu, atsižvelgdami į tas būsimas darybas. Ir mes suprantame, kad. Mm, kitų panašių dokumentų mes panašiai negalėsime vertinti E, mes siekiame, kad ES vieningai kovotų su terorizmu ir nusikastamumu. Taigi norėjau pasakyti, kad mes šiam dokumentui pritarėme, bet e, e, socialistų ir demokratų frakcija norėjo būtent paskelbti šią deklaraciją dėl šio balsavimo. Prašau įtraukti ją į protokolą. Dėkuoju. didn't realize it was not on. So, at least you had the time to leave. Na, bent jau turėjote galimybės išeiti iš salės. E, Perėsime prie kito mūsų darbo tarkės punkto. Kolegos, jei pasiliekate salėje, prašau visų susėsti, kad galėtume tęsti darbą. Noriu pasisveikinti su su ponu Ofleherty, pagrindinių teisų agentūros vadovu ir ponu Godsdylu, e, ENSC e, centro, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centro vadovu. Malonu Jūs čia pasveikinti. Žinau, kad Jūs E, esate e, pirmininkavusios organizacijos ir, organiza, ir pirmininkavimą perimančios organizacijos e, atstovai. Ir ponia Flecher, tai iš karto žodis jums pristatyti tai, kas pasiekta per 2016, o ponas Godsteel kalbės apie šiuos metus. Prašau. Ačiū pirmininkė gerbiami nariai. Noriu padėkoti komitetui už suteiktą galimybę pristatyti pagrindinių teisių atsiprašau, e, TVR e, agentūrų tinklo darbą 2016. E, Nuo 2006 metais, kur to tinklo įkūrimo pradžios mes nuolatos stiprinome savo darbą. Teik, agentūros teikia vieną tai, tai techninę pagalbą, o tai tiesiogiai naudinga valstybėms narėms ir ES institucijoms. Savo pasisakymę šį rytą kalbėsiu apie keturias mūsų bendarbiavimo sritis 2016-aisiais - migracijos, saugumo, pagrindinių teisių ir mokymų. Jei norite didelesnės informacijos apie agentūrų bendradarbiavimo sritis, siūlyčiau pasiskaityti ataskaitą ES e, teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų bendradarbiavimo ataskaitą 2015. Visų pirma, migracija. Praeisiais metais agentūros bendradarbiavo įgyvendinant 40 projektų prieglopščio migracijos sienų apsaugos srityse. Pateiksiu pavyzdžių. Keletas agentūrų, tokios kaip Frontex ir EASO, daugiausia dėmesio skyrė e, pabėgėlių migrantų registravimo centrams. Ypač daug dėmesio buvo skirta mokymams, e, siekiant e, užpildyti reikiamų įgūdžių poreikį. Pagrindinių teisų agentūra, e, kuri, kurios nedidelis biuras dirba Graikijoje, pra, per, nuo praėjusių metų rengia tokius mokymus, ypač vaikų apsaugos rytyje, bei e, identifikuojant ir e, ap, apgi, apsaugant pažeidžiamus asmenis. E, kas savaitę rengėme analitinės ataskaitas ES, e, reaguojant į, į prieglapšio prašytojų ir migracijos iššūkius. Tie iššūkiai apėmė atsaką E, reak, atsaką susidūrus su e, suaugusiųjų nelydimais nepilnamečiais, ypač e, priimant juos centruose. Vaikų klausimas buvo akcentuotas kaip prioritetas agentūrų susitikime, kuris įvyko lapkričio mėnesį. Tame susitikime taip pat dalyvavo komisijos koordinatorius vaiko teisų klausimais. Perinu prie antrosios temos, tai yra saugumo klausimų. Čia agentūros bendradarbiavo gyvendinant 30 praktinių veiksmų per praeisius metus e, saugumo srityje, apimant ir rimtus bei organizuotus nusikal, nusikaltimus bei kovą su terorizmu. E, pateiksiu pavyzdžių bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, po teroristinių išpolių Europolas ir Eurojustas suvaidino gyvybiškai svarbu vaidmenį teikdami paramą valstybėms narėms, po kurios buvo įmanoma pradėti teisinį, teisminį persiekėjimą nusikaltelių ir teroristų, ypač po Bruselio išpolių, kovos su terorizmu srityje Eurojustas, Europolu ir ES e, kovos su terorizmu koordinatorius surengė taktinį susitikimą, e, kurio tema buvo užsienio kovotojai. Ka, buvo kalbėta apie tai, kaip e, kovoti su radikalėjimu kibernetiniai nusikaltimai. Agentūra tokios kaip Europolas, Eurojustas ir CEPOL sustiprino pastangas dirbdamos šioje srityje. ENSC taip pat pradėjo renkti narkotikų stebėsenos nusikaltimą, neapykantos nusikaltimai. CEPOL pradėjo E, mokymus skirtus teisės saugos agentūrų darbuotojams, kaip e, elgtis, kaip spręsti nusikaltimo skatinimo, šau, neapykantos skatinimo nusikaltimus, kaip juos reaguoti. Atsižvelgiant į tai, kad terorizmo grėsmė yra labai reali ir kad Europoje yra neapykantos nusikaltimų prieš mažumas gyvenančias Europos Sąjungoje agentūra suvokia, kad, šis, kad, kad ši užduotis yra aktuali ir jos imasi. Migrantų kontrabanda. TVR agentūros e, kuria naujus būdus, kaip atremti iššūkius šioje srityje. Pateiksiu pavyzdį. Europolo e, ekspert, ekspertų centras kovai su e, kontrabanda. Tai dar viena bendradarbiavimo sritis. Tuo pat metu bandėt atremti asmenų kontrabandos ir migrantų, asmenų ir migrantų kontrabandą, intensyviname bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pagrindinės teisės. Pagrindinių e, teisų apsauga yra pagrindinė mūsų agentūros darbo sritis. E, per agentūrų vadovų susitikimą buvo dar kartą patvirtinta, kad pagrindinės teisės turi būti ypač svarbios visose mūsų darbo srityse. Buvo akcentuota, kad pagrindinės teisės padeda užtikrinti daugiau saugumo ir tikrai tam nekenkia. Buvo pateikti agentūros bendarbiavimo e, pavyzdžiai, bandant integruoti teisės į visą savo darbą. Pavyzdžiui, mokymai, mokymai e, priverstinių sugražinimų atveju, mokymai skirti pareigūnams e, kovojant su neapykantos nusikaltimais. E, aukų teisės. 2016-aisiais pagrindinių teisų agentūra surengė ekspertų susitikimą skirtą aukų teisų direktyvai ir šio teisės akto poveikiui agentūrų darbui. E, pagrindinės teisės tampa aukomis dažnai e, teisės saugos institucijų atsakė. Todėl buvo e, daug dėmesio skirta šiais tabelės tričiai - migracija. Rengdamas teisinės nuomonės dėl e, pokyčių migracijos rytyje, pagrindinė teisė agentūra e, daug konsultavosi ir gavo daug informacijos iš Europolo, Frontexo, EASO, Eurojusto ir ES LISA agentūrų. Pastaruoju metu e, agentūra parengė nuomonę dėl Eurodako, kurią pristatė parlamentui vos prieš keletą savaičių. Ir galiausiai mokymus rytis. Draugės su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis agentūros vis e, labiau plėtoja bendradarbiavimu pagristus mokymus remiasi agentūrų patirtimi ir tai yra tikrai joms naudinga. Pavyzdžiui, 2016-aisiais agentūros prisidėjo e, rengiant 47 SEPOL mokymus e, skirtus teisės saugos agentūrų darbuotojams. E, nusikal neapykanta lyties pagrindų, kibernetiniai nusikaltimai, stebėsena, taip pat išpoliai prieš informacijos technologijų sistemas. E, Gerbiami nariai, e, pagrindinė teisė agentūrai buvo patikėta garbė pirmininkauti tinklų 2016-aisiais. Sustiprėjo bendarbiavimas per tuos metus tarp e, agentūrų, ypač migracijos ir saugumo srityse. Mums pirmininkaujant agentūroms e, įvyko vadovų susitikimas, kurį minėjau Vienoje, e, lapkričio 14-ąją. Dalyvavo agentūrų e, vadovai, bet taip pat komisijos e, atstovas Julian King, e, komisijos narys atsakingas už saugumo sąjungą, dalyvavo komisijos vardu. Ir toks aktyvus dalyvavimas renginiuose atskleidžia, kad mūsų agentūra labai E, aktyviai prisidėjo prie tinklo darbo per tą laiką. Norėčiau suteikti žodį dabar e NSC e, vadovui, ponui Godstil, žodį pristatyti jo agentūros darbą. Thank you, Madam Chair, honorable members. Uh, I would like first to congratulate. Dėkoju, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau pasisveikinti E, norėčiau padėkoti ponui e, Michael O'Flaherty už bendradarbiavimą. Tikrai ENNSC tai yra puikiai e, proga ir tikrai mes labai džiaugiamės galėdami perimti vairą. Kaip matote, buvo tikrai buvo pasiekta daug per pastaruosius metus. Aš norėčiau trumpai pristatyti 2017 metams mūsų išsikeltus tikslus. Su pirma norėčiau pristatyti pagrindinius e, principus, kurie mums padės e, vystyti darbą. E, mes remiamės testinumu ir pana, lankstumu ir partnerystė. partnerystė. Mes sukūrėme šį tinklą prieš 11 metų, pasiekėme nemažai pažangos per pasarusius 11 metų e, ir e, vis dėlto problemų dar kyla, dėl to turime dėti pastangas. Antrasis aspektas, principas yra lankstumas. E, tokios dinamiškos situacijos, kaip pavyzdžiui, migracijos ir saugumo srityje reikalauja tiesiog privalome, kad agentūros žiūrėtų į šios klausimus lankščiai, e, pasitelkiant naujus teisėkuros pasiūlymus, kurie daro įtaką agentūroms, kurios veikia TVR srityje. Taip pat partnerystės. Mes norime sustiprinti jungtinius veiksmus ir jų koordinavimą. Uh, E, tam, kad jie nepersidengtų. Ir taip pat norime abipusiai sustiprinti agentūrų veiksmingumą ir sukurti papildomą naudą piliečiams ir sprendimų prieimėjams. E, tinklui vadovaujant bus remiamas dviejom, dvie, dviem klausimais. Visų pirma, bus tengiamas sustiprinti techninį ir e, operatyvų darbą ir informacijos mainus ir taip pat bus tengiamasi plėsti įtaką internete ir išlieka dar tam, tikros, tam tikri horizontualūs klausimai, pavyzdžiui, sinergijos ryšių didinimas, pavyzdžiui, mokymo informacinių ir technologijų srityje kibernetinio saugumo srityje ir e, duomenų e, mainų srityje. Aš pabrėžiau vadovų posėdėje vienoje praėjusią lapkritį, kad taip pat e, būtina geriau ir stipriau koordinuoti ir, bendradarb, ir bendradarbiauti užsienio dimensijos rytyje, ypač su trečiosiomis šalimis. Taip pat būtina uh, ir toliau dėmesį skirti pagrindinių teisų apsaugai ir propagavimo ES politikos srityje. Taigi, pagrindiniai programos aspektai šiems metams. Visų pirma, bus suorganizuotas e, posėdis skirtas internetui ir kibernetiniams nusikaltimams. Uh, žinau, kad šis klausimas sulaukė daug dėmesio šiame posėdėje. Mes gavome jau daug e, kreipimusi iš komiteto narių, taigi norėčiau Jūs informuoti, kad mes skirsime šį techninį posėdį būtent šiam klausimui. Ir bandysime e, įvertinti mūsų interneto erdvę, nusikaltimo nusikaltimus joje ir kaip būtų galima juos reaguoti. Pristatysime agentūrų sukauptą patirtį, kurios reikia tam, kad būtų geriau teikiama paslauga ir tam, kad būtų geriau bendradarbiaujama TVR srityje. Bus taip pat suorganizuoti trys įprastiniai posėdžiai. Šiandieną vienas prasideda Lisabonoje. Ir vadovų, TVR agentūrų vadovų posėdis vyks Lisabonoje lapkričio 90 dienomis. Taip pat e, kolegos e, iš e, FRA žino, kad praėjusią savaitę vyko posėdis Maltoje ir aš pristatysiu TVR agentūrų pasiūlysiu TVR agentūroms ir FRA ir toliau bendradarbiauti ir sveikatos, ir žmogaus teisų srityje. E, taip pat turi būti bendradarbiaujama ir kovos su e, živ ir kitų užkrečiamų lygų srityje. Mes e, taip pat pristatysime bendrą iniciatyvą. Taigi matome, kad pridėtinė vertė yra kuriama vystant bendradarbiavimą tarp skirtingų agentūrų. Taip pat bus organizuoti trys specializuoti susitikimai. Vienas bus skirtas IRT, kitas tarptautiniam ir techniniam bendradarbiavimui. Taip pat mes nuolatos bendradarbiavime ir stipriname, stipriname koordinavimą ir mokymus rytyje. Taip pat veiklos ataskaita bus pristatyta KOSI ir LIBE komitetams šių metų pabaigoje. Dėkoju, du kolegos paprašė žodžio. Visų pirma, ponas Bonim. Dėkoju už abi prezentacijas. Žinoma, aš norėčiau padėkoti ponui Flertį už jo e, vaidmenį vadovaujant e, TVR agentūroms šiais metais ir norėčiau taip pat e, pasveikinti poną Guzdal ir palinkėti jam geriausios kloties šiemet. Manau, kad labai svarbu suprasti, kokia yra papildoma vertė nauda tų, to tinklo. E, tai yra sritis, kur galima vystyti geresnį bendradarbiavimą tarp visų agentūrų. Tai yra labai svarbus klausimas, todėl kad daugelį sričių bendradarbiavimo, informacijos mainų, duomenų mainų trūksta, trūksta analizės. Taigi reikia bendro suformuoluoto požiūrio, bendradarbiavimo ir bendros strategijos susijusios su mokymais tarnautojų mokymais. Tai yra tikrai svarbus e, iššūkis. Dėkoju Jums, reikėtų dar labiau išvystyti šią sritį. Antras klausimas yra štai koks. Kalbant apie prioritetus, viena vertus daug klausimų kyla dėl migracijos, pabėgėlių, problemų iešk, sprendimų ieškojimų, problemų, kurios yra susijusios su pagrindinėmis teisėmis. Taip pat reikėtų kreipti dėmesio ir požiūrio ir pasisakymų radikalėjimui mūsų visuomenėje ir internete. Jūs paminėjote, kad yra priemonė, Elgesio kodeksas, kurį parengė komisija ir suinteresuotieji subjektai. Svarbu vystyti bendradarbiavimą taip pat ir su piliečių visuomenės atstovais. Todėl, kad būtent jie gali padėti institucijoms laikantis taisyklių ir to elgesio kodekso principų. Būtent jie gali uh, stebėti neapykantos nusikaltimų ir pasisakymų apraiškas. Taip pat reikėtų suprasti, kad e, reikėtų stiprinti saugumo pojūtį daugelie valstybių narių. Kai kurie sprendimai jau tinkamai vertinami, bet kai kuriuose kitose valstybėse narėse problemų kyla. Pavyzdžiui, mano šalyje, Lenkijoje, dabar yra diskutuojama apie vyriausybės pasiūlymą e, turėti įkurti bendrą valstybės e, duomenų bazę, kurioje būtų informacija apie visus piliečius. Pavyzdžiui, kiekvienas asmuo, kiekvienos mens mobilusis telefonas e, ir asmenys, kurie gyvena su manimi mano bute, taip pat būtų įvardinti toje duomenų bazėje. Aš manau, kad e, tokiu atveju būtų nueinama per toli. Manau, kad agentūros turėtų reaguoti ir turėtų uh, pritarti, palaikyti piliečių visuomenę, kuri kovoja prieš e, panašias, e, panašius sprendimus. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu suprasti, kokio lygio yra tie nusikaltimai internete, kiek jų yra. ENSC pradėjo analizuoti interneto vaidmenį praėjusiais metais ar dar anksčiau. Aš girdėjau kalbant apie tam e, tikrus asmenis, kurie stebi internetą. Norėčiau paklausti, ar negalėtumėte plačiau pristatyti šį klausimą, Darknet, e, tamsiojo tinklo klausimą. Norėčiau žinoti apie tai daugiau. Tai yra svarbu ir jūsų agentūrai. Svarbu, kad būtų pripažinta, kad egzistuoja neteisėta prekyba narkotikais ir naujomis psichoktyviosiomis medžiagomis. Šiuo metu vyksta trišalis dialogas dėl naujo reglamento, dėl ENNSC, taigi atsiras naujų priemonių susijusių su iš ankstinio informavimo sistema, e, kuri būtų taikoma narkotikams ir naujoms psichoktyviosioms medžiagoms, kai jos būtų atvežamos į Europą. Taigi, kai kurie klausimai dėl, buvo dėl interneto. E, norėčiau pasakyti, kad e, aš pasirengęs bendradarbiauti. Na ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad šis tinklas e, tikrai e, teikia pridėtinę vertę. Děkuji, pane Zdelovský. Prvně mi dovolte oba dva pánové vám. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, sveikinu Jūs, ponai, kad prieš kiek laiko mūsų komitetas pritarė Jūsų agentūrų biudžeto įvykdymui. Tikiuosi, kad ir kont komitete, kur aš esu šešėlinis pranešėjas, jūs taip pat sėkmingai atsakysite į visus klausimus. E, man būtų labai smagu dalyvauti būsimame TVR agentūrų tinklo posėdėje. Mane domina jūsų atliekamas darbas. Kiek aš suprantu, viena iš problemų to tinklo ar agentūrų darbo yra tai, kad jos galbūt viešoje erdvėje nepakankamai gerai pasirodo. Uh, Tiesą sakant, aš gal esu vienintelis parlamento narys, kuris yra apsilankęs visose agentūrose be išimties ir turiu pripažinti, kad juos atlieka puikų darbą. Problema ta, kad nedaug kas apie tai žino. Atrodo, kad komunikacinis viešųjų ryšių darbas nėra labai gerai agentūrose sutvarkytas. Toliau, e, dėl tarpusavio darbo sakysime, Sepol įsikūręs Budapešte, eina kalba, kad ji turi jungtis Europolu, bet ten nuvažiavęs paaiškėjo, kad ta mintis visiškai nesąmoninga, ji visiškai kitais dalykais užsijima. Bet žinoma, mes galime kalbėti, kad vis tik jos gali geriau dirbti su inovacijos agentūromis, gali geriau bendradarbiauti samdant darbuotojus. Taigi, e, tokios problemos, kurias reikės mums per ateinančius metus svarstyti, galvojant apie iššūkius. Europos komisija yra konstatavusi, kad vis daugiau nusikaltimų vykdoma pasitelkiant internetą. Ir ENNSC direktorius e, mūsų pokalbiuose daug kalbėjo apie tai, kad per internetą uh, vis dažniau yra platinami narkotikai, už juos atsiskaitoma bitkoinais. Ir ta problema, kuri aišku greuna daugelio jaunų europiečių gyvenimus. Štai apie ką turėtume daugiau kalbėti. Turėtume vėl kelti šį klausimą, spręsti šią problemą. Tai nereiškia, kad internetą reikia cenzūruoti, tiesiog reikia tam tikrų priemonių kovojant su šiais sunkiais organizuotais nusikaltimais. Na ir dar vienas dalykas, pirmininkaujant e, pagrindinių teisių agentūrai man susidarė labai puikus įspūdis, kaip tai buvo daroma. Ar nevertėtų dažniau pasikviesti Europos parlamento kitus politikus e, ir parodyti, e, kaip jūs dirbate, kokie jūsų darbo metodai. Tikrai, jeigu jūs nepademonstruosite savo iššūkių, kaip su jais e, susidorojate, tai nebus naudinga jūsų agentūroms. Pane Kengė, dėkoju. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti abiems e, pranešėjams. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų tikrai teigiamai vertinti šį tinklą, bendradarbiavimą tinkle, kuriame dalyvauja kelios agentūros. Taip pat aš tikiuosi, kad bus ir sukurta sukurtos platformos, kuriuose bus galima keistis informaciją ir duomenimis. Ir mes galėsime geriau vystyti kovą ir aptarti, atsižvelgti tam tikras svarbes temas, svarbus klausimus. Turime dirbti kartu. Pavyzdžiui, nepilnamečiai, kurie keliauja vieni, nelydimi. Aš manau, kad ši tema yra labai sudėtinga. Nereikia žiūrėti, vert, pradėti jų situaciją verti tik tada, kai jie atvyksta į Europą. Jie atvykę į Europą, jie arba dinksta, tai reiškia, kad už jų yra tinklas, organizuotas nusikastamumas ir su juo reikia kovoti. Kita vertus, juos reikia saugoti ir žiūrint iš teisinės perspektyvos tam, kad jie niekur nedingtų, uh, tam, kad dėl to, kad tie nepilnamečiai, kurie dinksta mūsų teritorijoje, jie dinksta ne todėl, kad jie tos teritorijos e, nepažįsta. Jie yra įtraukiami į narkotikų priekybą, prostituciją ir priekybą organais. Ir su šiuo E, šią problemą reikia pradėti kovoti dar prieš jiems atvykstant. Taigi reikia kovoti su neteista priekyba ir už ES ribų. Priekyba organais prasideda dar jiems prieš jiems atvykstant į Europą. Dėl terorizmo internetas e, yra labai svarbus šioje srityje, nes matome, kad per internetą yra užverbuojami asmenys, taigi reikia stengtis apsaugoti taip pat ir pažeidžiamus asmenys nepilnamečius, silpnesnius asmenys, jaunuolius. Internetas gali pastarnauti kovai su, teror, ko, su terorizmu. Pavyzdžiui, reikėtų užtikrinti finansinį atsakomumą ir, duomen, ir mainų, duo, e, mainus. E, Neapykantos nusikaltimai yra svarbi tema, bet taip pat reikėtų atsižvelgti ir į fake news, netikras žinias. Tai yra naujas reiškinys, kuris e, e, kenkia atmosferai ir apskritai žmonėms. Neužtenka tik Elgesio kodekso, kuris buvo parengtas kurį parengė Europos komisija. Aš manau, kad reikėtų teisinio reglamentavimo ir švietimo programų. Ši progra šios švietimo programos yra labai svarbios. E, vis daugiau susidurėma su neapykantos nusikaltimais. Mūsų teritorija, Europa, keičiasi. Žmonės e, juda Ir tie pokyčiai yra būtent dėl judėjimo. Na ir paskutinis klausimas - migrantų teisės. Mano manimu, jos, jos turi būti prioritetas prieimimo centruose ir hotspoto. Aš esu nusteikusi prieš sulaikymą, nes mes turime dėti pastangas tam, kad būtų tinkamai priimami asmenys ir integruojami. Nepilnamečiai neturi būti sulaikomi Ir apskritai reikėtų kovoti su priežastimis, dėl kurių žmonės e, tampa nelegaliais, nelegaliai besielgiančiais asmenimis. Ir dažnai tai ir atsitinka dėl įvairių priežasčių, dėl kurių asmenys migruoja. Aš manau, kad šiandieną mes turėtume skirti daug dėmesio nacionalinių reformų srityje, reikėtų reformuoti prieglopšio teisės aktus ir reikėtų kovoti su ekonominės migracijos priežastimis. Uh, Taigi, keletas labai svarbių klausimų. Suteiksiu žodį pirmiausia ponui O'Flaherty. Ačiū, Pane pirmininkė, dėkoju parlamento nariams už klausimus. Ponas Bonį e, išsakė keletą minčių, kalbėjo apie tai, kad reikia parodyti tinklo pridėtinę vertę. E, kaip e, daugelis iš jūsų turbūt žino, ES agentūroje dirbu neseniai, esu naujokas ir tiesą sakant, nustebau pamatęs, kaip gerai egzistuojančios agentūros tarpusavyje bendradarbiauja. E, sinergija e, man padarė tikrai labai didelį įspūdį. Pavyzdžiui, mano agentūra karštuosiuose tai taškuose Graikijoje, Italijoje bendradarbiauja ir su EASO ir Frontex agentūromis. Ir mes, e, laikydamosis savo įgaliojimų, rengiame uh, atitinkamas procedūras, mokymus ir e, padedame Graikijai ir Italijai. Aišku, daugiau galima visada nuveikti, bet kalbant apie tinklo bendradarbiavimą, pasiekimai yra tikrai įspūdingi. Toliau, e, visiškai teisingai mums e, buvo priminta, kad nereikia galvoti vien tik tai apie migracijos iššūkius. Yra ir kiti prioritetai. Iš tikrųjų, tinklui veikiant saugumas yra taip pat labai svarbus prioritetas. Ir toje saugumo erdvėje tokias problemas kaip radikalizavimas, jo vengimas, deradikalizavimas iš tikrųjų išlieka mūsų dėmesio centre. E, po lapkričio posėdžio, e, kuriam pirmininkavo komisijos narys King, viena iš išvadų buvo, kad reagavimas į saugumo iššūkius visada turi neužmiršti žmogaus teisų elemento. Būtent toks yra mūsų požiūris į šią labai svarbę sritį. Dėkuoju taip pat ir pono Židovskiai ir ačiū už jo gerus žodžius apie tinklo veiklą ir apie pagrindinių teisų agentūros veiklą. Tai e, aš sutinku su jumis, kad galbūt nepakankamai mes mokome pristatyti savo veiklos sėkmę. Tai svarbu. E, tą ir toliau turime daryti, parodyti, ką mes darome valstybėms narėms ir e, Europos institucijoms. Privalome ir toliau demonstruoti e, mokesčių mokėtojams ir kitiems, kurie leidžia mums egzistuoti, mūsų nešamą pridėtinę vertę. Dėl 2017 e, metų prioritetų, tai aš kolegai leisiu pasisakyti dėl kovos su e, kibernetiniais nusikaltimais ir taip toliau. Na, dėl kitų pastabų, tai e, truputį vėliau pristatydamas savo agentūros pagrindinius prioritetus, aš paminėsiu juos detaliau. Trumpai tik pasakysiu, dėl nelydimų vaikų iš tikrųjų daugiau turime čia nuveikti, registruojant e, juos, e, globojant, e, ieškant žmonių, kurie norėtų juos įsivaikinti, bet apie tai truputį vėliau galėsime plačiau pakalbėti. Toliau. E, geriau mokyti, nepasiduoti e, vadinamiesiems neapykantos nusikaltimams ir kitas problemas. Aš apie jas taip pat truputį vėliau pakalbėsiu dar. Ir pagaliau ponė Kianga paminėjo, kaip yra svarbu e, skirti migrantus, kurie yra neteisėtai atvykę ir kurie atvyksta ne pagal taisyklės. Čia turbūt reiktų skirti dvi grupės. E, žmonės, kurie nusipelno tarptautinės apsaugos ir tie, kurio tokios apsaugos nenusipelno. Dėkoju. Grįžime prie jūsų paminėtų temų po kelių minučių. Dabar steksiu žodį ponui Gusdale. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū gerbėmiems parlamento nariams už teigiamą tinklo įvertinimą ir e, agentūros e, teigiamą įvertinimą, aš norėčiau atsakyti į keletą klausimų. E, taip pat ir į tuos, e, kuriuos, e, į kuriuos atsakė ir e, ponas Flaherty. Visų pirma, dėl to vadinamojo pogrindinio tinklo internete, darknet. Europole jau prasidėjo darbas, kovojant su šia problema. Buvo paskelbtas Europos narkotikų rinkos e, įvertinimo ataskaitą. Ten buvo kalbama ir apie narkotikų platinimą panaudojant internetą. E, renkiant pranešimą panaudojame labai naują metodiką. Buvome sukvietę į Lisaboną e, įvairius ekspertus, pavadinome tą susitikimą tendencijų stebėseną susitikimu. E, taigi, e, tarptų ekspertų buvo ir žmonių, kurie naudojasi tuo pogrindiniu interneto tinklu, DACnet. Jeigu su jais nekalbėtume, nežinėtume, kaip, kaip jisai veikia. Ir reikia pasakyti, kad sausio mėnesį kai kurie žurnalistai gerai padirbėjo ir parengė dokumentą, E, kuris labai e, yra išsamus. Ten mes pastimėm vieną klaidelę, paprašėme ją ištaisyti, paprašėme parašyti, kad iš tikrųjų mes e, žmonių, kurie gali įsilaužti į tinklus, nesamdome. Tai, tai netiesa Na, o kalbant apie patį kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą, tai galbūt ateityje teks pertvarkyti ir tam tikrus jo įgaliojimus. Bet aišku, kad e, tik tai e, pasinaudodami žiniomis tų žmonių, kurie žino, kaip tas juodasis tinklas veikia, mes galime parengti šią e, ataskaitą šį dokumentą. Na ir lauksime kito Europol dokumento šią temą, kuris turėtų pasirodyti šių metų, šių metų viduryje. E, kitas dalykas, komisija e, pasinaudodama labai e, aukšto lygio ekspertais rengia susitikimą skirtą kibernetiniams E, nusikaltimams ir po to jūsų komitetui bus pateiktos to posėdžio išvados. Dėl pono Zdichovskio pasisakymo e, galėčiau štai kokios informacijos e, pateikti. Iš tikrųjų, tinklui ir mums viena iš svarbiausių temų yra bendradarbiavimas ir papildomumas. Bet jūs paminėjote taip pat, e, kad e, agentūros e, galėtų ar gali būti įkurdintos tam pačiam mieste ar regione. Turiu pasakyti, kad EMSA ir EMCDDA, pavyzdžiui, puikiai, puikiausiai bendradarbiauja. Ir mums atrodo, kad tai pažangus pavyzdys, kaip galima e, sujungti pajėgas, pavyzdžiui, atliekant viešuosius pirkimus. E, tai leidžia veiksmingai panaudoti išteklius, bet sutinku ir su jūsų pasakymu, kad e, nors dvi agentūros ir e, atsidūrė tame pačioje e, regione, tai dar nereiškia, kad jos būtinai turi būti apjungiamas. Reikia atsižvelgti į jų darbo turinį ir jų darbo metodus. Toliau dėl interneto jau atsakydamas ponui Boni keletą dalykų pasakiau, tik pridursiu, kad komisijos narys Avramopolus yra labai motivuotai siekintis e, dialogo su interneto paslaugų teikėjais. Vienas dalykas, aišku, įvardinti tinklapius, kur narkotikai yra pardavinėjami, bet kita problema yra, kaip sustabdyti tą veiklą. E, ir čia susidurėme, žinoma, ir su tam tikrais tarptautiniais žaidėjais, ir su ES, ir Europos komisija. Na ir pagaliau noriu padėkoti parlamento nariai už tai, kad e, akcentavo tam tikrus dalykus, kurie daugiau te, patenka į mano kolegos agentūros kompetencijos srity. E, vienoje pereitą lapkritį, kai buvo susirinkę agentūrų vadovai, mes kalbėjome apie tą labai svarbę programą ir visi buvome įsitikinę, kad čia reikia daugiau nuveikti. Ir klausimas, žinoma, ką galėtume padaryti. Čia du iššūkiai. Visų pirma, agentūros daugelio iš problemų pačios išspręsti negali, jos, jų kompetencija yra ribota, mes tik turime galimybę skatinti valstybės narės, renkti gairias ir geriau parengti personalą dirbantį karštuosiuose taškuose, tačiau agentūrų įgaliojimai yra riboti antrą ir būtent dėl to aš kolegoms e, iš e, Santi e, generalinio direktorato ir Europos narkotikų agentūros kolegoms pasiūliau štai ką. Susidurėme su keletu labai svarbių, svarbių problemų. Aišku, yra be suaugusių vykstantys vaikai, bet yra ir problema susijusi su jų motinomis, kurios užsieima prostituciją. E, iš tikrųjų, tai nėra e, problema, kuri specifiškai tenka mūsų agentūrai ar pagrindinių teisų agentūrai. E, Tačiau visiškai aišku, kad mes turime veikti atsargiau ir pateikti konkretesnės gairės tiems, kurie dirba vietose šitoje srityje. Na ir paskutinė mintis. E, priežastingumo ryšio galbūt nėra, bet e, per vieną pasisakymą Maltoje mes girdėjome kad kai kalbama apie migrantų sveikatos problemas, e, pavyzdžiui, živ problemas, tai e, reikia pripažinti, konstatuoti, kad nemaža migrantų dalis e, buvo užkrėsta jau po e, prieglobščio prašymo procedūros. To turime neužmiršti. Na ir dar vienas dalykas. E, visi susidurėme su bendra problema, žinoma. Čia daugiau operatyvinės agentūros turėtų dirbti. Ir ta problema yra būtinybė e, geriau panaudoti ir e, sujungti mūsų duomenų bazės tuo pat metu e, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir užtikrinant e, ryšių saugumą, perdodant duomenis tarp e, duomenų bazių. Taigi e, turime nebijoti to iššūkio, koordinuojant ir ieškant papildomumo tarp agentūrų, kurios dirba šitoje srityje. Dėkui. Ačiū abiems kalbėtojams ir vėl iš karto jums suteikiu žodį. Paprašysime poną Gusdil pristatyti 2017 ENSC agentūros programą bei strategiją iki 2025. Ačiū pirmininkė, pažadu, kad e, tai bus paskutinis mano pasakymas šį rytą, nebent dar atsakysiu į klausimus. Gerbiami nariai, džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti jums šiandien e, naująją ilgalaikę mūsų <clears throat> centro strategiją. Pakeitimuose dėl 2015 mūsų institucijos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo bei e, bendraudamas su jumis šioje salėje bei dvišalių pagrindų e, pastebėjau, kad daugelis akcentavote, jog reikalinga ilgalaikėje strategijoje akcentuoti šio centro darbo naudą. Kaip ir žadėjau, kuomet prisistačiau per klausimus po mano išrinkimo, me, per praėjusius metus mes siekėme gyvendinti visas numatytas veiklas ir užduotis strategijoje iki 2017, kuri buvo patvirtinta praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Centro strateginėje vizijoje mes sieksime prisidėti, kuriant sveikesnę ir saugesnę Europą, ypač narkotikų politikos rytyje. Strategijoje akcentuojamos bendros vertybės, e, kurio, kurias puoselėja ir mūsų centro darbuotojai, e, ir ekspertai. Mūsų centro ekspertų teikiamos paslaugos yra tikrai labai mm, gerai ir aukštai vertinamos. Tačiau tai nereiškia, kad galime atsipūsti. Turime ir toliau stengtis išlaikyti e, mūsų teikiamų paslaugų ir duomenų kokybę. Kitas svarbus tikslas - užtikrinti, kad e, išliktume e, bešališki ir dirbtume sąžiningai. Mūsų neremė jokios lobistinės grupės, mūsų dar, savo darbe mes turime <clears throat> nesilaikyti jokių politinių orientacijų, taip pat ir priimant sprendimus. Dar vienas svarbus dalykas, savo darbę mes orientuojamės į e, mūsų darbo vartotoją, siekiame už, pasiūlyti gerą paslaugą ir norime, kad mūsų agentūra dirbtų veiksmingai ir tvariai. Ir kalbėdamas apie pastarį dalyką, norėčiau padėkoti komitetui už nuolatinę pagalbą, užsitikrinant papildomas priemonės, kad galėtume užtikrinti savo darbo nuosek e, tvarumą. Uh, Norėčiau pakalbėti apie mūsų klientus, tai yra ES institucijos, nacionaliniai sprendimų prieimėjai, politinių sprendimų prieimėjai bei ekspertai dirbantis narkotikų srityje. E, tai, reiškia, kad, tai nereiškia, kad mes neteikėme paslaugų pilietiniai visuomeniai ar atskiriams gyventojams. Bet kaip jūsų komitetas visada akcentavo, mes turime išsikelti prioritetus. Jeigu galime suteikti paslaugų ir kitoms tikslinėms grupėms, tai ir darysime. Tačiau e, paskirsidami savo išteklius dėmesį skiriame tiems, kur, kuriems mūsų teikiamų paslaugų nauda yra didžiausia, svarbiausiams savo klientams. Kokias paslaugas teikia mūsų agentūra visų pirma parama e, politiniais klausimais. Mes rengėme analitinius, analitinės apžvalgas ir tai akcentavome, rengdami strategiją, kaip matysite, mes akcentuojame, kad ES institucijos yra svarbiausi mūsų klientai. E, tai susijęs su e, politinėmis iniciatyvomis ES ir nacionalinių teisės aktų rengime, pavyzdžiui, Čia galėčiau patikti pavyzdį, komisijai rengiant naujus teisės aktus teikiame paramą, bei taip pat e, teikiame paslaugas politikos, politikos įgyvendinimo ir vertinimo srityje. Visi duomenys, kuriuos renka nacionaliniai centrai ir institucijos, yra svarbiausias informacijos šaltinis, e, kuriuo paremėme e, savo ES narkotikų stebėsino strategiją. Jeigu kalbėsime apie praktinę paramą teikiamą ekspertams, norėčiau paminėti keletą e, aspektų. Pavyzdžiui, parama įgyvendinant konkrečius projektus per, per, per įvairias platformas, bet mes norėtumėme dalyvauti ir įgyvendinimo veiksmuose, teikiant pagalbą įgyvendinimo veiksmuose, taip pat pagalba stebėsenos srityje, tai yra mūsų agentūros pagrindinė veikla, bei parama mokslinių tyrimų srityje. Iš dalies e, praėjusiais metais jau pristačiau strategijos rengimo pirminį projektą, Mums svarbiausia suvokti, kokia yra mūsų darbo nauda ir kaip agentūra prisideda, kuriant saugesnę ir sveikesnę Europą. Siekėme šių dviejų, dviejų tikslų ir esame išsikėlę keturis strateginius tikslus sveikatos srityje, keturis strateginius tikslus saugumo srityje. Tai reiškia, kad šiuose dviejose srityse viešosios sveikatos ir saugumo srityje turime aiškę viziją, ko norime pasiekti per kitus dešimtį metų nuo 2016. Norėčiau taip pat pakalbėti ir apie mūsų praėjusiais metais atlikto diagnozės nustatymo darbo rezultatus norėčiau pakalbėti apie taip vadinamus pagrindinius veiksnius, kurie užtikrina e, sėkmingas paslaugas, kurias mes siūlome. Turime gebėti nuspėti e, tendencijas ir institucijų poreikius. Tai yra būti pasirengusiams jau tą dieną, kuomet ES institucijos nuspręs e, peržiūrėti mūsų agentūros mandatą, Mes turime būti pasirengę pateikti reikalingus duomenys taip pat e, kitą reikalingą informaciją. Turime stiprinti santykius su partneriais. E, taip pat privalome stiprinti savo gebėjimus, e, gebėjimus rinkti inovatoriškus sprendimus, tačiau kasmet tai tampa vis sunkesnė užduotimi, nes atsižvelgiant į tai, kad biudžetas nesikeičia, kitaip sakant, jis mažėja. Uh, ateityje tai bus viena, taps vienu didžiausių iššūkių mūsų centrui. Ir valdymo aspektas turime užtikrinti, kad organizacinė struktūra ir reikalingi procesai būtų e, sutvarkyti optimaliai. Kaip jau sakiau, patvirtiname 2016-2020 metų kelių, kelio gairių planą. Ten nurodyti tikslai, kurių norėsime pasiekti per šį laikotarpį Taip pat įvertinsime pasiekimus ir savo indėlį įgyvendinant strategiją e, iki 2020-ųjų. Kaip visa tai atsispindi Centro 2017-ųjų veiksmų programoje ir bendrame uh, programų dokumente. Aš nepristatinėsiu viso dokumento išsamei, jūs žinote, kokią filosofiją jis paremtas ir kodėl jis buvo parengtas. Rengiant e, tą dokumentą, mes rėmėmės dviem svarbiais šaltiniais. Visų pirma, trijų metų veiksmų programa, e, kuri, kurį patvirtino valdyba 2015 gruodį. Taip pat rėmėmės 2025 strategija 2025, kuri e, tuo metu, kai rengėme šį, šią programą, buvo dar tvirtinimo svarstymo etape. Norime akcentuoti konkrečius tikslus ir noriu pasakyti, kad aš kaip agentūros vadovas manau, kad svarbiausias tikslas užtikrinti geresnį agentūros darbą ir geresnį darbą stebėsenos rytyje. Ir todėl veiksmų programoje e, mes prioritetą skiriame trims e, sritims, trimis ligminėmis, apie tai jau kalbėjau. Turėsiu galimybę šių, šiais metais pristatyti bendrą mūsų veiklos ataskaitą, uh, ir pasiektus rezultatus, apie tai dabar didelį nekalbėsiu. Mes toliau konsoliduojame stebėsenos sistemas, rengiame palyginamus duomenis, renkamės novatoriškus požiūrius, taip pat kuriame naujus produktus, naujus procesus, kur, kur, kurie pareikalaus daug investicijų šiais metais. Uh, šių metų spalio mėnesį pirmą kartą e, pristatysime Europos narkotikų e, stebėsenos ataskaitas. Apžvelgsime, kaip sprendžiamos su narkotikai susijusios problemos Europoje, kokie at, atsakai ren, siūlomi. Ir tą priemonę ir toliau plėtosime ateityje. Kitas svarbus e, dalykas - naujas reglamentas dėl nacionalinių e, ryšių centrų punktų, e, atitinkamai priderinsime savo stebėsenos priemonės. Taip pat ruošiamės prisidėti ir dalyvauti 2017 Lisabonos priklausomybių konferencijoje. E, išorė, mūsų darbo išorės matmo, kaip žinote, taip pat labai svarbus, todėl e, toliau bendarbiausime su šalimis kandidatėmis. Ir mm, vertiname, pozityviai vertiname perspektyvas dėl e, tikslų kaiminystės rytyje. Ir kaip e, pranešta praėjusiais metais, šiais metais pradėsime projektą, kurio tikslas išsiaiškinti, kaip atrodys narkotikai 2030, iki 2030-ųjų kokį vaidmenį vaidins šią informacijos technologijos, ypač internetas ir kaip jos gali e, įtakoti narkotikų situaciją ir kaip mes galėtume spręsti visus susijusius klausimus. Ačiū ponia Kotstil ir dabar žodis poniai Metsolai, kuri turi klausimą. Ačiū pirmininkė. Turiu trumpą klausimą, nes mano pasirodė, jūsų strategijos pristatymas buvo tikrai įdomus. Mes APP palaikome jūsų agentūros darbą. Turiu klausimą apie taip vadinamus teisė tai prieinamus narko, narkotikus. E, jų e, pobūdis pasikeitė, mm, jų yra vis daugiau, ne tik Maltoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Noriu paklausti, ar agentūra mano, kad e, tokie narkotikai kelia rimtą grėsmę ir kaip jūs padėte valstybėms narėms prieš sprendžiant šią problemą? Pone Boni, prašau. Ačiū už strategijos pristatymą. Manau, kad e, ypač įdomus tie žingsniai, kurių rengėtės imtis šiais metais. E, mes rengėme, svarstome e NSC naująjį reglamentą. Pirmasis svarstymas vyks ko balandžio mėnesį, galbūt pavyks jį priimti dar Maltai pirmininkaujant. Būtų gerai, kad iš ankstinio perspėjimo sistema taptų daug e, patogesnė, lankstesnė ir kad ją, ji greičiau ir siūstų perspėjimą atsiradus naujiems produktams. Turiu papildomų klausimų dėl e, jūsų agentūros įgaliojimų. Gal galėtumėte papasakoti, kokie yra jūsų poreikiai mąstant apie ateitį ir ilgalaikę strategiją. Mes šio komiteto nariai laikome labai svarbiu savo tikslu skleisti informaciją apie naujas, naujai atsirandančias e, psichoaktyves medžiagas, taip pat naujus narkotikus, kurie tarsi ir pusiau legaliai yra prieinami turime daryti spaudimą valstybėms narėms. Ir, pavyzdžiui, mes, tarkim, mąstant apie kitą mėnesį ar kitus metus, Europos parlamente galėtume surenkti renginį, pasikviesti valstybių atstovus bei jūs, kad būtų galima aptarti šios klausimus. Visiškai sutinku su jumis, kad jeigu norime plėtoti uh, toliau plėsti tu, tu, turima, turimus duomenis, kad turėti laiko, reikalingo laiko e, intervenciniams veiksmams. Kaip ponas Dehovskis sakė, mes pasirengę paremti jūsų e, poreikius biudžetui. Ačiū, ponė. Buvo dabar ponas Godsel. Ačiū, pirmininkė, debėmi nariai. Noriu padėkoti poniai Mecol ir ponui Boni. Noriu atsakyti į ponios Metsolos klausimą. Ačiū už gerus žodžius apie agentūros darbą. Dėl teisėtų mm, svaiginimosi medžiagų, legaliai prieinamų svaiginimosi medžiagų, šis klausimas susijęs su mūsų veikla dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Tai reiškia, kad e, pirmoji pagalba, kurią teikėme valstybėms narėms ir daug į tai investavome praėjusiais metais ir džiaugiamės tuo, kad komisija pritarė mūsų darbui ir parlamentas pritarė mūsų darbui šioje srityje. Ir pasinaudodamas šią progą noriu padėkoti visoms ES institucijoms, kurios sutiko E, ribotam laikui ženkliai padidinti agentūros biudžetą. E, ir komisijos direktoratas, ir e, komitetas tam pritarė ir galiausiai netgi taryba pritarė tam, o tai nedažnai ne, ne nutinka. Komisijos narys Avramopulos čia daug padėjo. Ir čia atsakydamas į pono Boni klausimą, noriu pasakyti, kad tai numatyta tik tai ribotam laikui, tai nebus struktūrinis pakeitimas. Pirmoji paslauga, kurią teikėme valstybėms narėms, tai me, mes turime Europos e, psichoaktyviųjų medžiagų duomenų bazę, kuri yra prieinama ištisą parą visą savaitę ir mm, pasitekdami tą bazę mes galime atlikti, anali, parengti analitinius duomenys, tuos, tais duomenimis dalyjame su visomis valstybėmis narėmis. Kalbant apie rizikos vertinimą ir tai, ką sakė pirmininkė, agentūra ne visada moka tinkamai pristatyti savo pasiekimus. Uh, Kartais mes sąmoningai taip elgiamės. Prae, per praeisius kelis metus e, iš, parengėmės leidinių, kuriuos platinome valstybėse narėse. Tačiau Europoje egzistuoja tokia sistema. Ne mūsų agentūra turi siūsti perspėjimo žinę 28 valstybėms narėjams. Konkret jeigu, pavyzdžiui, konkrečios medžiagos, substancijos kokia nors valstybės nariai dar nėra, mes nenorime sukelti panikos tokioje valstybėje. Mes e, rengiame e, perspėjimo e, biuletenius sveikatos apsaugos, viešosios sveikatos srityje ir siunčiame valstybėms narėms ir jos gali nuspręsti, ar pasinaudoti tą informaciją jos sprendžia, ar skleisti apie tai informaciją. Ir kalbant apie tai, noriu pasakyti, kad mes nuolatos stebime apie 600 medžiagų. Iš ankstinio perspėjimo sistema reiškia ne tik, kad mes e, identifikuojame naujas medžiagas, mes stebime tai, kas vyksta rinkoje, e, su tomis medžiagomis, kurios jau identifikuotos, ar jos išlieka rinkoje, ar jos išnyko, ar jos sugrįžta, pasirodo rinkoje naujų pavydalų. Pradėjome investuoti į, į dvi naujas rytis, kalbant apie teisę, tai prieinamas svaiginimosi medžiagas. Tai testavimas ir ir gydimas. Prieš keletą metų vienoje iš parengtų ataskaitų akcentavome, kad tai dar neištirtas rytis. Tie, kalbant apie vertinant gyventojus, sunku e, išsiaiškinti, koks gyventojų skaičius naudojasi psichoaktyves medžiagas nuolatos. Jie nebūtinai kreipiasi į sveikatos apsaugos sistemą pagalbos, tačiau situacija keičiasi, mes informavome valstybės narės apie tai. Dar vienas rytis, kurioje rengėmės būti aktyvesni ateityje. E, reaguojant į valstybių narių e, veiksmus, tai prevencija ir pagalba, ypač kalbant apie mes psichoktyvės medžiagas ir, ir teisėtas svaiginimosi medžiagas. Ponas Boni klausė apie ateitį. Aš nesiskundžiu dėl biudžeto, niekada ir šį kartą nedarysiu išimties. Tačiau mums sunku nuspėti, kaip viskas pasikeis po breksito. Uh, Ponas Mario Monti praėjusį gruodį paskelbė įdomų pranešimą. Visi žino, kad 2020-aisiais, kada baigsis daugiametė finansavimo programa, išriškės spraga. Ir manau, kad tą spragą pajus visos ES institucijos ir tikriausiai agentūros. Jeigu E, bus skiriami tokie pat ištekliai per kitus kelis metus. Reikės išsiaiškinti, ar tikrai gebėsime atlikti mums patikėtas užduotis. Čia kalba apie kitą daugiametę finansavimo programą. Noriu padėkoti Jums už Jūsų klausimą. Ir kai klausėte, ką reikėtų pakeisti mūsų e, užduočių apibreštyje, e, ES institucijos ir valstybės narės galėtų pamastyti, kokias naujas užduotis reikėtų patikėti centrui. Pavyzdžiui, e, kitos įvairios priklausomybės, kiti įvairūs priklausomybės sutrikimai. Uh, Mes džiaugiamės tuo, kad e, su mumis konsultuojamasi, tačiau man svarbiausia ne, ne, kalbėti ne apie, apie konkrečias medžiagas ar, ar priklausomybės sutrikimus. Jeigu mes turime labiau padirbėti dėl turinio, turime išsiaiškinti, kokio, kokie yra šansai konkrečioje valstybėje narėje. Tai yra didžiausi politiniai iššūkiai Europoje. Išsiaiškinti taip pat, kokios papildomos priemonės agentūrai bus suteiktos patikėtai užduočiai atlikti. Atvirai pasakius, kadangi buvau pasamdytas atlikti būtent tokį darbą ir jeigu mūsų paprašys atlikti daugiau, patikės daugiau užduočių ir neskirs daugiau išteklių e, joms atlikti, manau, kad m, turiu pasakyti, kad mes galime daug daugiau nuveikti ir, ne, ir nebūtinai su dvigubu biudžetu, jeigu bus bet, bet jeigu nebus skirti nors kuklus ištekliai naujoms šatims, mes jų negalėsime perimti. Uh, uh, uh, Dėkoju Jums už bendradarbiavimą ir už Jūsų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Michaelu Flaherty. Prašau, pristatykite ES pagrindinių teisų agentūros prioritetus 2017 metams. E, dėkoju. Ir toliau yra pažeidžiamos žmogaus teisės daugelį sričių, bet taip pat mes matome, kad ne tik pažeidžiamos teisės, bet ir e, yra. yra E, nepripažįstamos ir pačios sistemos, kuriuose būtų pripažintos tos teisės. Taip pat e, mes turime įrodymus, kad e, yra daug gyventojų mūsų šalyse, kurios jau prarado pasitikėjimą. Taigi jos mano, kad tos, tų teisų jie nebeturi, neturi, jie neturi jų šeimos. Ši analizė, aišku, nėra originali išskirtinė. Ko gero apie tai buvo jau kalbėta daug kartų. Aš tik norėjau pasakyti, kad pagrindinių teisų agentūra daug dėmesio skiria atmosferai, aplinkai ir uh, pasitelkėme keturis uh, metodologinius aspektus. Jie labai svarbu 17 metams, tai yra. Pavyzdžiui, E, svarba. Mes e, turime įsiklausyti į institucijas, valstybės narės ir piliečių visuomenę, bei suinteresuotosius subjektus ir jų lūkesčius. Antra, laik, atlikimas laiku. Reikia suteikti paslaugą tada, kai jos reikia. analizė, duomenys turi būti pateikiami tuo met, kuomet jų reikia, kuriant teisės aktus ir politiką, formuojant politiką. Taip pat e, ryštas, jis yra labai e, svarbus e, laikantis taip pat teisės aktų reikalavimų. Mes e, privaloma padaryti taip, kad atsirastų atitinkami teisės aktų numatyti reikalavimai. Na ir dar vienas svarbus aspektas yra poveikis. Mūsų darbas bus geras tik tuo met, e, jeigu duos naudos tik mes, žmonėms. Taigi šie keturi aspektai yra labai svarbus mūsų veiklai. Dabar perėsiu prie 17 metų darbo programos. Norėčiau išskirti keturias sritis, kurios yra ypatingos svarbos. Visų pirma, jau iš ryta buvo kalbėta apie migraciją ir pabėgėlius. Mes agentūroje ir toliau skiriame didelį dėmesį šiam klausimui ir tai toliau darysime 17 metais. 17 metais. Toliau skirsime dėmesio karštiesiems taškams, padėsime valstybėms narėms, identifikuojant pavojus ir mm, užtikrinant, kad būtų galima padėti jų išvengti per mokymus, paramą vystant standartus, procedūras ir taip toliau. Taip pat mes ir toliau tęsime daugišalę pabėgėlių ir migrantų situaciją, situacijos analizę. Rems, analizuosime 14 valstybių narių situaciją, kurioje, kuriuose šie klausimai yra labai svarbus. Taip pat skirsime dėmesio sveikatos klausimams. Migrantų situa sveikatos situacija yra svarbus klausimas. Dar viena sritis, kurios, kurioje mes e, veiksime, yra teisinė analizė, jos pateikimas e, ir nuomonės formamas, kai to yra paprašoma. Mes jums pateikėme septynes nuomonės praėjusiais metais ir toliau teiksime šią paslaugą migracijos kontekste. Dar dvi sritis, kurios susijusios su migracija, yra visų pirma pagrindinis projektas susijęs su biometriniu domenų rinkimu pasienyje. 17 metais mes paskelbsime ataskaitą. E, Dėl pagrindų žmogaus teisų e, klausimų šioje srityje. Taip pat mes paskelbsime e, kovo mėnesį pranešimą apie integraciją mūsų visuomenėse, valstybėse narėse, ypač apie migrantų integraciją. Dabar perėsiu prie dar vienos svarbios agentūros srities - kovos su diskriminacija. 2017 metai, 2017 metai bus svarbus metai. Tais metais mes paskelbsime didelės apklausos rezultatus. Ji vadinasi EU Majas 2. Ji bus paskelbta 17 e, metais. Buvo analizuojama mažumų situacija valstybės narise. Tai jau antras toks tyrimas. Galime pradėti lyginti situaciją laikui e, einant. Pirmoji Pirmo, pirmosios išvados jau buvo paskelbtos, pirmoji tyrimų dalis jau buvo paskelbta, ji, joje skiriamas dėmesys Romų situacijai. Ir situacija mūsų manimų yra kelia didelį susirūpinimą. Mes ir toliau skirsime dėmesio Romų situacijai. Įjumadės 2 2019 metais apims, pavyzdžiui, ir musulmonų situacijos klausimą Europoje. Bandysime išsiaiškinti, su kokia situacija jie susiduria. Pateiksime jums informaciją apie musulmonų patirtį Europoje. Ir rezultatai bus paskelbti Briuselėje gruodžio mėnesį. Paskutinis aspektas - kova su diskriminacija. Dėl kovos su diskriminacija mes ir toliau vystysime, vykdysime tyrimą dėl kovos su antisemitizmu. Darbas prasidės 17 metais, analizė prasidės 17 metais ir dokumentas bus paskirtas 18. Taip pat dar vienas svarbus klausimas yra saugumo darbo atverkė norėčiau pasakyti, kad mes pagrindinių teisų agentūroje suprantame, kad saugumą reikia stiprinti. Mes suprantame, kad e, užtikrinant saugumą gali būti apribotos e, ir pagrindinės teisės. Mes turime padėti jums ir kitiems politikos formuotojams, kad uh, apribuojantas teisės vis dėlto nebūtų pažeidžiami pagrindiniai teisėtumo, būtinumo ar proporcingumo principai. Ir būtent tuo remdamiesi mes formuosime, mes, mes ir toliau vysysime projektus. Pirmasis projektas yra ataskaita, kurios paprašėte jūs, jūsų komitetas. Uh, Šis dokumentas skiriamas e, stebėjimo režimams, sistemoms ES valstybės narise. Pernai buvo išanalizuoti teisės aktai ir palyginti tarpusavyje. 17 metais analizuosime teisės e, sistemų taikymą praktikoje. Taip pat saugumo srityje mes dalyvausime aukšto lygio darbo grupės didelių duomenų sąveikos srityje. Mes prisidedame prie šios aukšto lygo darbo grupės veiklos. Ir, kaip jau minėjau, bus dar vienas projektas skirtas biometrinių duomenų rinkimą pasienė. Uh, Tokio rinkimo reikia tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir tam, kad būtų perkeliami e, šie duomenys. Dar viena e, sritis 2017 metais, kuriai skirsime daug dėmesio, yra galbūt nauja e, jums. Sti, tai yra stipres, stipresnės, e, aktyvesnės pagrindinių teisų propagavimas prisidėjimas prie pagrindinių teisų laikymosi mūsų visuomenėje. Mes imsimės tam tikrų išmanių iniciatyvų. Keli pavyzdžiai. Nepristatysiu jų išsamei dėl laiko sumetimų. Mes keičiame savo santykį su piliečių visuomenė. Mes galvojame apie veiks, apie ryšių vystimą, užtikrinant geresnius informacijos rautus ir užtikrinant, kad atsirastų tam tikra apsaugota ryšio erdvė. Taip pat mes stipriname partnerystę su tarptautiniu, su nacionaliniu žmogaus teisų, nacionalinės žmogaus teisų organais. Mes ir toliau bendradarbiausime su šiais svarbiais subjektais. Taip pat mes skirsime dar daugiau dėmesio pagrindinių žmogaus teisų hartijai. Taip pat mes parengsime projektą, kuris vadinasi e, informacinė tarptautinių pagrindinių žmogaus teisų sistema. Be to, 17 metais analizuosime, kaip mes galime geriau informuoti apie teisės Atsižvelgsime pavyzdžiui į ciniškumą ir geronoriškumo nebuvimą. Taigi, baigdamas, pasakysiu, kad šiemet sukanka dešimt metų nuo agentūros įsteigimo. Mes net, neturėtume švęsti, mes turėtume tiesiog pripažinti, situacija, kokia yra situacija. Negalime švęsti todėl, kad pavojų iškyla daug, iššūkių ir problemų yra gana daug ir sudėtingų. Agentūra yra pasiryžusi žengti kitą dešimtmetį ir toliau bendradarbiaudama su šiuo komitetu, kuriant vertybėmis paremtą Europos modelį. Our colleagues to keep uh, Uh, Suteiksiu žodį dabar paklausti, bet norėčiau, kad neviršytumėte dviejų minučių laiko, nes uh, laikas mums jau ir baigėsi. Pone Post, pirmiausia. Dėkoju. Aš uh, pritariu apskritai, atliekate labai gerą, rimtą darbą. Sutinku taip pat, kad čia Mums reikia ir toliau daug darbuotis 17 metais. E, aš štai ko norėčiau pasakyti, jūsų parengtas pranešimas apie Romų bendruomenės e, pakankamai šokiruoja. Skaičiai prastesni negu kada anksčiau. E, tos tautinės bendruomenės situacija blogėja. Kaip jūs galvojate įtraukti į savo darbus, veiklą, kovojant su e, šiuo reiškiniu? Jūs taip pat paminėjote, kad kitais metais parengsite ataskaitą apie antisemitizmą. Kiek aš suprantu, e, žydų bendruomenės gerai integruotos į visuomenės, o antisemitizmas vis dar auga. Todėl kyla klausimas, kodėl Romų atveju e, nacionalinėse strategijose neturėtų būti įtrauktas klausimas dėl rasizmo prieš e, Romus mes rengiame savo pranešimą dėl daugiametės pagrindinių teisų agentūros programos ir galvojant apie e, sąsajas su kitomis agentūromis, aš norėčiau, kad jūs paminėtumėte savo prioritetus Ir e, ar negalvotumėte, kad e, jūsų įgaliojimuose turėtų atsirasti tam tikrų problemų paminėjimas? Kiniečiai, dėkoju. Pagrindinės žmogaus teisų agentūros e, vadovui už jo agentūros prioritetų pristatymą. Aš daug dėmesio skiriu nepilnamečių teisėms ir jūsų agentūra daug dėmesio jiems e, skiria. Nepilnamečių teisės e, ir toliau turi sulaukti daug dėmesio dėl to, kad e, dažnai nepilnamečiai suduria nepalankioje situacijoje, pavyzdžiui, suduria su skurdu ir ne visose valstybėse narėse jų užtikrinamos vienodos teisės. Uh, Reikia taip pat galvoti ir apie vienus keliaujančius nepilnamečius, kurie atvykę į Europą dėl įvairių priežasčių, kurių negaliu mm, pristatyti, važiuoja kitur, jie važiuoja pas giminaičius, ieško geresnių gyvenimo sąlygų išvyksta iš šalies, į kurią atvyksta pirmą kartą. Europos Sąjungoje. Nepilnamečius. Aš norėčiau paprašyti, ar, ar galėtumėte pristatyti nepilnamečių klausimą, ar yra numatyta kokia nors programa skirta nepilnamečiams jūsų agentūroje. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, ačiū direktoriui už pristatymą. Aš noriu pasinaudoti progą padėkoti Jums už asmeninės pastangas ir akcentuoti mūsų paramą jūsų agentūros veiklai. E, žinoma, e, migracija situacija Europoje e, vis dar lieka kelianti rūpestį. Norėčiau sustelti ties jūsų veikla migracijos rytyje. Taip pat E, rasizmas ir antisemitizmas, e, kovoti su tuo reikia, bet reikia ieškoti ir tam tikros pusiausvėros, užtikrinant e, kitas pagrindinės laisvės. Yra daug dalykų, kuriuos galėčiau šiandien paminėti, bet pakalbėsiu tik tai apie žiniasklaidos laisvę. Jūs esate konstatavę, kad privalu ginti žurnalistus, užtikrinti jų teisės. O, a, a, vakar išgirdau, kad vyriausybės ministras išleido įstatą, įsaką, kurio pasiekmi yra vieno žurnalisto teisėjo apribojimas. Pavyzdžiui, buvo išaldyta jo banko sąskaita. Tai e, iš tikrųjų e, pavyzdys, e, kaip e, vyriausybės ministras e, imasi persekiojimo taktikos, bauginimo taktikos. Taigi, ar agentūra ketina ir toliau ginti laisvą spaudą, laisvą žiniasklaidą, ką jūs ketinate nuveikti, sprendžiant šį labai svarbų klausimą atėjančiais metais. Pone Kenga dabar. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pristatymą, norėčiau pasidžiaugti agentūros darbu. Mes jį palaikome. Direktorius e, kalbėjo apie įvairių mažumų situaciją Europos Sąjungoje, minėjo ataskaitą skirtą Romams, kitą ataskaitą skirtą e, musulmonams e, ir kovai su antisemitizmu. Norėčiau paklausti, kodėl jūs nepaminėjote afrofobijos, nes žinome, kad daugelis asmenų, kurie atvyksta Europos Sąjungą, dažniausiai yra iš Afrikos į pietus nuo Saharos. 2015-2023 metai yra Mm, skirti kovai su afrofobija. Deja, nekalbama apie rasizmą, su kuriuo susiduria mm, juodieji iš Afrikos atvykę asmenys. Antras klausimas yra susijęs su sulaikymo centrais. Aš kalbėjau apie nelegalų, nelegalų buvimą ES. Nes asmenys, e, kurie atvyksta į ES ir čia gyvena nelegaliai, jie galbūt atvyksta legaliai, bet e, nes turėjo dokumentus, bet dėje dėl įvairių priežasčių, dėl ekonominės krizės, jie atsiduria sulaikymo centruose ir juos ruošiamas išsiųsti. Aš norėčiau, kad agentūra atkreiptų dėmesį ir į šiuos centrus, nes tai nėra pirmojo atvykimo centrai. Reikėtų atsižvelgti šį klausimą toje srityje, kurią jūs minėjote, kai kalbėjote apie integraciją. Tie identifikavimo ir išsiuntimo centrai vadinasi skirtingai valstybėse narėse. Taip pat aš pritariu Jums, kad tikrai reikia įvertinti situaciją asmenų ir, ir, ir asmenų situaciją ir įvertinti, ar jie turi teisę ar neturi teisės, teisės būti Europos Sąjungoje. Manau, kad agentūra taip pat turėtų skirti dėmesio ir žodžio laisvėj. Ir taip pat skirti dėmesio jau mano minėtėms, minėtoms netikroms žinioms, fake news. Tai yra informacija, kuri teršia internetą. Thank you very much. Uh, I think that for... Dėkoju. Man atrodo labai svarbu, kad jūsų agentūra suvoktų, kad gyvename visiškai naujoje situacijoje. E, svarbu ginti pagrindinės teisės ir pagrindinės demokratijos vertybės. Ir e, žiniasklaidos be žurnalistų laisvės gynimas, piliečių visuomenės teisų gynimas yra viena iš svarbių problemų. Aš suprantu, kad atsakymą pateikti nėra lengva, bet tai turi likti agentūros dėmesio centre, naujai suvokiant to dalyko svarbą. Dėkui. Ponas Kasta. Dėkui. Pirmininkė Europos Sąjungos valstybės narės E, demografiškai sensta. Turime nemažai pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių valstybėse narėse. Ir mes matome, kad didėja išpolių prieš senyvus žmonės skaičius. Tai, tai galbūt ES politikų tarpe neužima pagrindinio vaidmens, e, vis tik aš norėčiau paklausti, kiek daug dėmesio jūs skiriate senyvų žmonių diskriminavimo klausimams. Taigi išklausime visus e, klausimus. E, pone Auflerti, labai daug laiko atsakyti neturite, tačiau prašyčiau sureaguoti į kuo galima daugiau klausimų. Tikoju, ponė pirminkė. Pirmiausia, ponios post e, klausimas ir e, labai prasti skaičiai, kuriuos pateikėme įvertindami Romų padėtį. Klausėte apie santykius su komisija, e, jie gyvybingi, artimai bendradarbiaujame, mes nesibijome įvardinti šio reiškinio reikia kažkaip pakeisti šią nepriimtiną situaciją, dirbti daugiau su Romais, kad jie patys įgalintų e, save, pradėtų naudoti savo teisėmis. E, turime taip pat užtikrinti daugiau paramos, panaudojant struktūrinius ir investicijų fondus. E, suprantu jūsų mintį, kad antisemitizmas yra rykštė, kuri šiaip pati savaime neišnyks bet turime toliau dirbti, stiprinti tas vertybės, kurios gali pasipriešinti tokiam veikimui. Daugia metė programa, iš tikrųjų, e, bendradarbiavimas su policijos e, institucijomis mūsų programoje buvo numatytas, bet finansavimo tam negavome. E, iš tikrųjų e, to mums trūksta ir jums būtų pravartu, jeigu būtume gavę tą finansavimą. Mes ir toliau lauksime prašymų iš jūsų pusės teikti paslaugą šioje srityje. Nežinoma, kai tik tai gauname prašymą, galime pradėti veikti. Pone Kinyčiai kalbėjo apie vaikus, galiu jūs e, tikrai patikinti, kad tai vienas iš mūsų prioritetų, tokiu jis ir išlieka. Kalbėdami apie migrantų krizę, vienas iš svarbiausių mūsų akcentų yra vaikai. Mes e, laikomės jų teisių karštuosiuose e, taškuose įgyvendinant Eurodak reglamentą Mūsų tikslas užtikrinti vaikų apsaugą. Dėl vaikų skurdo per ateinančius kelis mėnesius rudenį e, paskelbsime savo ataskaitą, palyginamąją ataskaitą. Šiuo klausimu apriepsime atskiras valstybės narės ir palyginsime padėtį. Pone Metsola, e, jums ir visiems e, delegatams noriu padėkoti už teigiamą agentūros vertinimą. Mes e, esame e, komisijos koliokiumo kontekste skirtame žiniasklaidos laisvai paskelbėme savo ataskaitą, įvertinome situaciją visoje valstybėse, visose valstybėse narėse. E, pasinaudoju bet kokią galimybę pasisakyti už žiniasklaidos e, laisvę, stiprią, laisvą žiniasklaidą. Ta padariau ir Lenkijoje prieš keletą savaičių ir taip elgsiuosi ir ateityje. Pone Kengai, e, afrikiečių e, kilmės asmenų e, problemos atsidūrus e, Europoje mums e, labai rūpi, mes žinome, apie tai, kokioje situacijoje atsiduria e, žmonės atkeliavę iš Afrikos į pietus nuo Saharos, atkeliavę į Europą. Ir mes e, tas problemas sprendžiame, tarp kitų problemų taip pat e, sprendžiame etninio profiliavimo problemą, galvojame apie tam tikras priemonės, kurios leistų policijai kitoms institucijams išvengti smerktinų praktikų. Jūs paminėjote taip pat ir e, sulaikymo centrų problemą. Iš tikrųjų, migracijos kontekste sulaikimas yra prasta mintis, e, žmonių sulaikymų pernelyg kol kas piknaudžiaujama. E, mes tyriame prieimimo sąlygas 14 valstybių narių, ne vien tik tai karštuosiuose taškuose. Jeigu stebite mūsų ataskaitas, tai matote, kad mes nuolat aptarėme e, sulaikymo centrų sąlygų klausimą savo ataskaitose. Toliau dėl žiniasklaidos laisvės ir vadinamųjų neteisingų žinių, ponas Bonė apie tai kalbėjo, tai kelia mums daug nerimo. E, 17 metais ketiname renkti ekspertų konsultacijas siekiant išsiaiškinti, kas blogo atsitiko komunikuojant naujienas ar žinias. E, taigi į komunikaciją reikia žvelgti visiškai naujoviškai, e, nesiplėsiu, tik pasakysiu, kad ieškosime atsakymo į šias problemas. Taip pat e, ketiname ir toliau ieškoti būdų, kaip geriau ginti mūsų piliečių visuomenę. Na ir pagaliau panas Kasteris kėlė e, senyvo amžiaus žmonių problemas. Turiu pasakyti, kad šiais metais mes pradedame projektą skirtą senyvų žmonių teisėms, e, jų priežiūrai bendruomenėse problemas susijusias su institucijomis institucionalizavimu. Ačiū, ponia Ofleherty. Ačiū už aktyvų dalyvavimą mūsų posėdėje šiandien, už atsakymus. Nebejoju, kad ateityje vėl turėsime galimybę jūs pasikviesti ir pasikalbėti su jumis. Kolegos, iš karto pereinu prie kito darbo tvarkės punkto, nes dešimčia minučių jau atsiliekame. Tai Eurodac dokumentas. Tai e, antra nauja Eurodac sistemos e, redakcija e, pagal komisijos pasiūlymą kurį komisija pristatė praėjusiu metu gegužę. O ponė Makovei pranešimo e, referentė pristatys savo projektą. Prašau, ponė Makovei. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Pristatysiu svarbiausius pranešimo aspektus rengiuosi kalbėti trumpai. Vakar jį pristačiau prieglapščio klausimų grupėje, o paskui atsakysiu jūsų klausimus. Visų pirma, Eurodax sistemos apriepties išplėtimas sveikinu e, siūloma komisijos e, projekte įtraukta siūloma išplėsti apibriežti, nes valstybės narės galės keisti duomenimis apie neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečių savo šalise, kurie neprašo prieklapšio ir juda ES neidentifikuoti. Antras svarbus klausimas - tai prievolė e, duoti pirštų atspaudus ir leisti nuskanuoti e, veido atvaizdą numatomos veiksmingos atgrasančios sankcijos, jeigu bus bandymų ne, nes, nevykdyti šio įsipareigojimo, ypač nustatant trečiųjų šalių piliečių tapatybę. Tai čia, čia 20 pakeitimas. Taip pat teiksiu pakeitimą, e, kuriame siūloma e, vaizdo, veido nuotrauka keisti biometriniais duomenimis. Keičiamas galiojimo laikotarpis nuo 13 iki 16 metų. Pagal šį pasiūlymą bus galima uh, sekti, stebėti suaugusių nelydimus nepilnamečius, jie atsiskiria nuo, šeim, nuo kitų šeimos narių. Taip pat uh, stebėti pažeidžiamus vaikus ir sau, apsaugoti juos nuo galimo išnaudojimo. Žinau, kad duomenys susiję su nepilnamečiais turi būti, su nepilnamečiais turi būti tvarkomi atsižvelgianti vaiko interesus. Ir norėčiau e, pakartoti komisijos antrajame straipsnėje įtrauktas nuostatas ir pats paskaitysiu antrąjį straipsnį, kuriame numatyta, kad valstybės narės turi numatyti įsipareigų prievolės teikti informaciją į valstybėms narėms, bei taip pat nepilnamečiams ir paaiškinti, suprantamai paaiškinti jiems e, svarbias procedūras. Ir tai yra 19 ir 56 pakeit, pakeitimai. Toliau. Asmenų, privačių duomenų e, registravimas. Jei reikia įtraukti nu, e, papildomus duomenis e, busimoje Eurodac versijoje, siūlau įtraukti informaciją apie šeimos ryšius, apie giminaičius, atimus giminaičius ir taip pat nelydimus suaugusių, nelydimus nepilnamečius. Penktas klausimas. Pagal komisijos pasiūlymą nacionalinės teisėsaugos institucijos ar Europolas negalės prašyti palyginti e, turimų skaitmeninių duomenų, nes tai pakenktų tyrimui, ypač e, kovos su terorizmu srityje. Tai ypač aktualu e, e, ES sienos skirtimo punktuose, tačiau pirštų ats, atspaudai nėra prieinami tuo tarpu. E, todėl siūloma informuoti valstybės narės ir Europolą ir teikti joms raidinius ir skaitmeninius duomenis palyginimui. Šeštas punktas - naujos nuostatos dėl e, Europolui galimybės e, naudotis visapusiškai Eurodac duomenų baze. Europolas turi prieigą prie Eurodako, būtent e, tai, tokios nuostatos buvo įtrauktos praėjusioje kadencijoje. Tačiau tai egzistuoja tik popieriuje, nes dėl įvairių teisinių priežasčių Europolas negali naudotis Eurodako duomenimis. Europolas nekarta įrodė, kad jis negali prisijungti prie tos domenų bazės dėl techninių kliūčių ir taip pat galiojančių kai kurių teisinių nuostatų. Todėl šiuo klausimu pateikiau pakeitimus numeris 8 ir 22 dėl e, supaprastintos galimybės Europolui prisijungti prie Eurodako, kad Europolas galėtų tinkamai atlikti jam patikėtas užduotis. E, Čia norėčiau paminėti duomenų apsaugos reikalavimus išdėstus 51 pakeitime. Turiu pasakyti, kad Europolas laikosi griežčiausių duomenų apsaugos e, kriterijų lyginant su kitomis institucijomis. Pintas ES lysa operatyviniai aspektai siekiant užtikrinti elektroninius duomenų perdavimo kanalus tarp valstybių narių ir komisijos Dublinet Buvo įtrauktas papildomas atskiras straipsnis, kur kalbama apie ES lisos darbą ir Dublinė. Apie tai kalbama 58 punkte. Atitinkamas, siūlomas atitinkamas pakeitimas dėl ES lisa reglamento. Makovei. Ačiū ponė Makovei. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ir pranešėjai už visą jos darbą. Buvo šešėlinių pranešėjai susitikimas, jau vienas susitikimas įvyko, džiaugiamės, kad darbas vyksta. E, keitimasis nuomonėmis buvo, įvyko gegužės mėnesį. Svarbu, kad e, toliau būtų tęsiamas darbas dėl visų prieglopščio teisės aktų. Noriu pakomentuoti komisijos bendrąjį požiūrį pasirinkta e, rengiant šį dokumentą. Eurodakas galėtų ir turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį Europos prieglapščio sistemoje nei dabar. Tai ne, neturėtų būti vien duomenų bazė sukurta pagal Dublino reglamentą. Sveikinu siūlymą išplėsti Eurodako duomenų bazę ir uh, įtraukti užduoti ir asmenų sugražinimo uh, paramą asmenų sugražinimo atvejais. Tai yra labai svarbi prieglapšio politikos sritis, kurio, kurios mums kol kas nepavyko sėkmingai išspręsti. Tai yra labai, turėtų būti labai svarbi mūsų prieglapščio sistemos dalis. Toliau e, registruojamos menų amžiaus e, ribų pakeitimas. Vakar buvau susitikęs su organizacijomis veikiančiomis Europoje bežinios dingusių vaikų klausimų. E, tie nariai, vaikai, organizacijos nariai sutiko, kad e, amžiaus pakeitimas e, yra pagristas siūlymas aptarėme, kiek praėjusiais metais suaugusiųjų nelidimų nepilnamečių atvyko į Europą, nusprendėme, kad būtina e, turėti galimybę juos stebėti ir kad viskas turi būti daroma paisant geriausių vaiko interesų. E, vaizdo skanavimas, biometrinių duomenų įtraukimas, kaip, kaip ponia Makoveis sakė, e, šiandienos technologijos naudojamos yra tokios pažangios, kad na, jeigu žmonės nenori duoti pirštų atspaudų, nuskenoto veido atvaizdas galėtų pasitarnauti įvairiems tikslams. Turime dar išaiškinti, kaip šis sprendimas būtų įgyvendintas. E, taip pat reikia pamasyti apie paieškos galimybę domen, Eurodag domenų bazėje, e, jeigu reikės surasti kokį nors, kokios asmens atvaizdą, kol kas tai, apie tai dar nepagalvota. Dar vienas svarbus klausimas. E, kurį minė ir pranešėja, tai e, prastos galimybės teisėsaugos institucijoms prisijungti prie Eurodako. Mes visi žinome, kokia yra dabartinė saugumo padėtis ir parlamentas nekarta yra pareiškęs, kad valstybės narės turi glaudžiau dirbti e, dalydamosis informaciją ir išnaudoti visus e, turimus instrumentus maksimaliai. Ir todėl Eurodako atveju, manau, tikrai galėtume geriau išnaudoti šios sistemos potencialą. Ji galėtų būti svarbi domenų, ba... tai galėtų būti svarbi domenų bazė ne tik uh, sienų priežiūroje, bet ir teisėsaugos institucijų veikloje, ypač kai kalbame apie savaikės sistemas. Anksčiau jau esame pareiškę, kad Europolui būtina užtikrinti galimybę naudotis Eurodak duomenimis, kad tai turėtų būti per nacionalinius prieigos punktus Niderlanduose, nes e, Europolas yra įsikūręs Hagoje. Tačiau mane stebina tai, kad dėl kažkokių priežasčių praktiškai tai neveikia. Europolas negali prisijungti per olandiškąjį punktą, nes veikiausiai Olandijos uh, E, apsaugos reikalavimai nėra tokie griežti kaip Europolo. Galima apie tai kalbėti, tai svarstyti, bet buvo nuspręsta, kad kadangi tas klausimas praktiškai nefunkcionuoja, reiktų, e, rengiant naujos redakcijos Eurodako reglamentą, e, įtraukti nuostatas į, į, į Europolo prieigos prie Eurodako galimybę ir užtikrinti, kad tai praktiškai pasiteisintų. Ačiū toliau, ponia Kaufman. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Ir manau, kad mums reikia aptarti daugybę klausimų. Akivaizdu, kad Eurodak reglamentą turime keisti ir jį tobulinti, ypač atsižvelgiant į dabar susidariusią padėtį. Tikriausiai tai niekam nekelia abejonių. Mano frakcijai svarbu, kad visi svarstomi pakeitimai būtų labai kruopščiai patikrinti kad nepamirštume pagrindinių ir žmogaus teisių. Tai turi būti labai e, konkrečiai suformuluota, kad niekaip nenukentėtų domenų apsaugos standartai. Pradėsiu nuo e, svarbiausio klausimo, kurį aptarė ir pranešėja. Tai susijęs su pirmuoju ir 26 58 ir 59 pakeitimais. Dėl ES LISA programos. Nesu tikra, kad pranešėjo siūlomas sprendimas yra tinkamas. Pranešėja kalba apie šią programą Eurodako peržiūrimos redakcijos kontekste ir kalba apie tai, kad reikia pakeisti ES LISA reglamentą. Na, svarstydama šį klausimą ir atsižvelgdama į e, taikomą teisėkuros e, procedūrą, aš noriu garsiai paklausti, ar tikrai tai manoma. Reikėtų į tai įsigilinti dėl turinio. <clears throat> Turiu keletą pastabų. Pavyzdžiui, minimalaus amžiaus e, pakeitimas iš 16 į 14 metų. E, tai padėtų šeimoms e, susi, susijungti lengviau ir manau, kad tai turėtume apsvarstyti. Taip pat akcent, panašiai akcentuoja, kad reikia E, paisyti geriausių vaiko interesų. Na, kalbant apie pirštų atspaudų ėmimą, reikėtų e, suteikti visą reikalingą informaciją bei užtikrinti, kad procedūroje kad procedūra apimtų ir, ir saugiklius, bei nepamiršti pagrindinių žmogaus teisų e, laikymosi reikia aiškiai numatyti, kad draudžiama taikyti fizinės prievartos priemonės, bandant paimti nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų pirštų atspaudus. Ne, ką tik girdėjome pagrindinių teisų agentūros vadovo pasisakymą ir manau, kad jų iš, išdėstyta pozicija dėl šio reglamento yra tikrai gera. Ir tos agentūros e, komentarai yra tikrai geros gairės mums visiems. Toliau komisija rengėsi išplėsti reglamento taikymo aprepti. Pranešėja minėjo, kad e, kad e, kalbama apie asmenis, kurių duomenys yra, yra paim, įtraukti į e, duomenų bazę ir tai taip pat galioja laikotarpiu, ku, ku, per kurį bus duomenys saugomi. Manau, kad čia turime užsiminti apie duomenų apsaugos pareigūną instituciją. APP šešėlinis pranešėjas jau minėjo, apie tai, kad dabartinis Europolo klausimas. E, pagal dabar galiojantį reglamentą Europolui numatyta galimybė prisijungti prie Eurodako, tačiau dėl įvairiausių priežasčių tai praktiškai nėra įmanoma. Mes toliau svarstysime šį klausimą. Norime, kad Eurodak bazė E, suteikti daugiau galimybių identifikuoti asmenys, tai, bet turime pakalbėti ir apie tai, kokios kitos procedūros turėtų būti numatytos. Ačiū ir tikiuosi turėti galimybę bendradarbiauti su pranešėju ateityje. Dėkuoju, ponė Bjork. Aš labai kritiškai žiūriu į komisijos pasiūlymo kryptį. Manau, kad pranešėjos pasisakymas e, e, nepalengvino užduoties. Aš manau, kad e, reikėtų sveikinti tai, kad skiriama dėmesio vaikų desėms, bet aš nemanau, kad amžiaus sumažinimas e, yra tikrai, e, atitinka tikrai geriausius vaikų interesus. Jeigu pagrindinis tikslas yra sekti vaikus, e, tuomet ir, ir galvo, būtų galvojama apie jų saugumą, tada būtų pateikti kiti pasiūlymai, kuriais būtų galima užtikrinti jų, jų, jų saugumą. Uh, Žinau, kad ne šiuo atveju reikėtų mažinti amžių, mes taip nesaugome vaikų teisų. Taip pat e, komisija ir pranešėja pristato gana cinišką požiūrį į migrantus, į prieglopšio prašytojus. Aš nemanau, kad mes turime pritarti tokiam požiūriui. Į žmonės žiūrime kaip į pavojaus kelėjus. Jie nekelia pavojaus, jie yra žmonės. Mes nepritarėme apie apriepties plėtimo, tam, kad būtų galima panaudoti duomenys ir kitiems tikslams tikslus reikėtų apriboti. Ir mes turime jau ir daugiau sistemų, tokių kaip pavyzdžiui atvykimo ir išvykimo sistema, kurią gali panaudoti komisija. Taigi manau, kad e, apriepties plėsti nereikėtų. Dėl Europol tiesioginės prieigos mes taip pat prieštaravome pasiūlymui, Europolis jau dabar gali turėti tiesioginę prieigą, bet reikėtų apriboti tikslus. Mes neturime dar labiau išplėsti tos prieigos. Duomenų perkelimas trečiosioms šalims dėl sugražinimo vėlgi išliko pasiūlyme. Informacija tų asmenų, kurie galbūt bėga iš savo perse, nuo savo persekiotojų, galbūt bus prieinama uh, jiems ir pabėgėliams gali kilti pavojus, jeigu, tarkim, jų veikla yra laikoma nusikaltimu jų gimtojoje šalyje. Yra siūloma įvesti sankcijas valstybėse narėse, taigi prašoma dar daugiau negu kad komisijos pasiūlyme. Vienintelė sankcija, kuri buvo paminėta, buvo sulaikimas. Aš manau, kad sulaikimas piršto atspaudų ėmimo tikslais iš tikrųjų yra neproporcingas pasiūlymas. Ryšys tarp migracijos ir terorizmo, kuris buvo padarytas, e, konstatuotas, manau, kad yra neproporcingas. Sienos kirtimas, dėl sienos kirtimo žmonės netampa įtariamaisiais. Vengrijoje kai kurie asmenys buvo uh, nubausti dėl teroristų, teroristinės veiklos, dėl to, kad mėtė akmenis. Mes nenorime, kad ES lygių atsirastų tokie teisės aktai, kurie skatintų panašius veiksmus. Taigi man susirūpinimą kelia tiek komisijos pasiūlymas, tiek pranešimo projektas. Mes turime parašyti, kad e, migrantams kila pavojus ir turime varšti, kad Eurodakas, Eurodako duomenų bazė turi būti sustiprinta ir žmonių migrantų bausti nereikėtų. Dėkuoju, ponės Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Žaliesiems komisijos Eurodako tikslo keitimas, kaip kad ir pabrėžė pranešėją yra problematiškas. Mes suprantame, kad kaip yra elgiamasi su pabėg, prašymu, pabėgėlių prašymais. Mes nepritarsime platesniam, dides, didesniam prieimim, prieimui, prieigai. Europolas e, neturi turėti visiškos priegos prie Eurodako. Jeigu Eurodakas bus visiškas, visiškai atviras, tuomet bus pamirštamas pagrindinis Eurodako tikslas - teisėja sauga. Dėl vaikų. Europoje dinksta vaikai ir tai yra sudėtinga problema. Kažkas iš Frontexo ar iš Europolo pasakė, kad 10 tūkstančių vaikų dingo. Man įdomu, kuo ši informacija paremta. Visi prašė pagrysti ją. Kiek aš suprantu, tie vaikai dingo iš pabėgėlių centrų. Bet jie ne visi dingo apskritai šeim, šeimos narių požiūriu. Kartais gali būti labai sunku susitikti su giminaičiais kitoje šalyje ir prieglopšio prašytojų prašymai yra analizuojami labai lietai, dėl to prasideda antrinis judėjimas. Manau, kad pasiūlytas pakeitimas dėl duomenų bazės šioje srityje neturi prasmės. Pone Makovei įtraukė taip pat ir asmenis be pilietybės. Man įdomu, kaip jį tai aiškina. Man norėtųsi iš jos išgirsti, kur toks asmuo turėtų būti sugražintas, į kurią valstybę. Aš nesu patenkinta pasiūlymu tas asmo be pilietybės nėra neteisėtai gyventas asmo, tai yra asmo, kuris tiesiog neturi pilietybės. Eurodakas naudojamas gražinimams, manau, kad kelia daug pavojų. Sugražinant neturim pakankamos duomenų bazės. Turime, pavyzdžiui, lėsė pasėlė įdimus, kartais ir yra siūloma uh, Yra sakoma, kad dokumentuose padaryti, padarant kokį nors įrašą gali kilti problemų, gražinant asmenis ir aš manau, kad duomenų bazės pasiūlymas, pasiūlymas dėl duomenų bazės šios problemos neišspręs. Pirštų atspaudai. Laivuose Na, man šis pasiūlymas kelia bejonių. Kai žmogus yra ką tik išgelbėtas, nebūtinai turi galimybę priimti sprendim, sprendimą. Ir tikrai tai nėra tinkama vieta piršto atspaudams paimti. To tikrai nedėlėtų daryti. Nežinau, kaip galime užtikrinti žmogaus teisės tokių pasiūlymų. Ir kaip galime užtikrinti, kad pa, pabėgėlio statuso suteikimas e, būtų pagreitintas? Man susirūpinimą kelia sugražinimo sistema, ypač tokių asmenų, kurie e, pradžioje laikomi E, prieglapšio prašytojais. Pone Kiničiai, dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms, kolegiai Makovei ir kitiems kolegoms, kurie dirba su šiuo dokumentu. Tai yra svarbus dokumentas, bet yra gana sudėtingas. Grįžčiau vėlgi prie nepilnamečių klausimo. Aš pritariu kolegiai Kaufman. Tikrai Buvo sumažintas e, amžius, e, biometrinių domenų paėmimo amžius iki šešiarių metų. Buvo mm, galvojama apie vaikų saugumo padidinimą, bet e, iš tikrųjų tai tikrai reikėtų identifikuoti vaikus siekiančio tikslo, bet mes turime pripažinti, kad reikėtų tam tikrų saugiklių, tam tikrų garantijų, nepilnamečiams, ypač e, kai biometrinių duomenų paėmimo amžius taip e, sumažinamas. Vaika, vaikams ši, šis e, momentas neturėtų būti traumatiškas ir nepilnamečiai turi būti tinkamai informuojami. Tai yra sudėtinga, kontroversiška tema. Uh, asociacijos ir ekspertai nesutarė ir jiems kilo daug abejonių. Viena vertus reikia apsaugoti nepilnamečius, e, e, kita vertus reikia tinkamų garantijų. Diskusijos kaip ir parodo, kad reikėtų dar mm, daugiau e, pasvarstyti, kokius sprendimus reikėtų priimti šiuo atveju šiame dokumente. Dėkuoju, ponė Bimberg. Labai ačiū, ačiū pranešėjai. Man atrodo, projektas labai geras. Turiu tai pripažinti. Dar lieka keletas klausimų, bet projektas yra geras. Labai svarbu, kad Europolas ir Eurodakas galėtų turėti prieigą viens prie kito. Kalbame apie kovą su nusikalstamumu, apie žmonės, kurie šiuo metu valstybėse narise gyvena neteisėtai. Turime turėti galimybę juos tinkamai įvardinti. Agentūros turi dirbti drauge, turime šį bendradarbiavimą stiprinti. Na, o teisės saugai e, kartais sunku e, nusikaltimą įvykdžiusius asmenys atsekti, e, jie gali laisvai keliauti po ES valstybės narės, todėl e, man atrodo, kad visiškai nekeistas sprendimas ar pasiūlymas dėl amžiaus pakeitimo. Dėl asmenų be pilietybės. Taip, tokių asmenų yra, kur turėtume juos e, siūsti. Tačiau klausimas yra, o kaip jie atsidūrė tokioj asmenų be pilietybės padėti, pavyzdžiui, Švedijoje yra daug atvejų, kai jie tiesiog išmeta savo pasą ir sunku tada nustatyti jų kilmės valstybę. Tai problema, kurią būtina svarstyti. Kai kurie žmonės sako, kad jie iš Afganistano, tuo tarpu, kai faktiškai yra iš Irano. Taigi problema labai sudėtinga, labai sunku juos gražinti. Bet kuriuo atveju pasiruošusi dirbti ir toliau su šiuo pasiūlymu ir dėkuoju už informaciją. Dėkuoju, dabar e, stieksiu žodį komisijos atstovams trumpai pasisakyti, prašom. Labas rytas, aš esu Ana Štrela, e, dirbu Home generalinėme direktorate prieglopščio skyriuje. Visų pirma, noriu pasveikinti nuomonės projektą. Mums atrodo, kad pakeitimai apgalvoti ir apmastyti. Norėčiau tik akcentuoti, kad pakeitimai e, tekste, kur siūloma užtikrinti tiesioginę Europolo prieigą prie Eurodak centrinės sistemos, e, verčia mus dabar mąstyti apie tuos pakeitimus, e, atsižvelgti į saugumo sumetimus ir turint galvoje taip pat ir tarybos gana griežtą poziciją išreikštą dalinėme bendrame požiūrėje kur bandoma apibriežti nacionalinių teisėkuros institucijų prieigos teisės, kalbant apie duomenų bazę. Tad tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū. The, uh, Mrs. Uh, Makovei, please. Dabar žodis poniai Makovei, prašom. Ačiū kolegoms, uh, nekantrai lauksiu tolesnio bendro darbo. Tikiuosi, kad tikrai surasime sutarimą, kuris tiks visiems. Aš pabandysiu trumpai atsakyti į klausimus. Pone Kaufman klausė apie EU lysą agentūrą. Apskritai galėčiau Jums pasakyti, kad teikiami pasiūlymai e, remiasi veiklos operatyvinėmis priežastimis po konsultacijų su komisija ir pačia EU LISA agentūra. Jeigu norite daugiau smulkmenų, galime e, susitikti, aš galiu Jums pateikti daugiau detalių. E, kai kurie kolegos kėlė klausimą apie šio pakeisto reglamento pagrindinį tikslą, tai yra, kad jis išlieka prieglopstis ir e, turbūt nepagristai teigia, kad daugiau dabar e, čia susitelkiama į teisėkurai skirtas duomenų bazės. Ne, tikslas išlieka prieglopstis, E, jeigu žiūrėsime į atitikčių ar netitikčių hierarchiją, tai ji aiškiai rodo, kad eina kalba visų pirma apie prieglopstį. Dėl e, asmenų be pilietybės. Klausimas toks, ką darote, jeigu aptinkate asmenį gatvėje, kuris neturi su savim jokio dokumento. Ką darote? E, dokumento nėra, žmogus gali sakyti, aš esu asmo be pilietybės, tai ar paliekate jį tada ten gatvėje? Taigi su jais turime elgtis tinkamai ir atitinkamai jais pasirūpinti. A, taigi, iš esmės, ir, ir e, visi klausimai, kuriuos aš e, pasižymėjau dabar dėl prieigos prie Eurodak, tai neteisinga sakyti, kad mes išplečiame prieigą prie Eurodak. E, visiems buvo priimtina, egzistuojanti prieiga, buvo sutarta per pereitą kadenciją dėl dokumentų paketo prieglopščio srityje Ir turbūt nebūtų teisinga e, vėl grįžti ir bandyti pakeisti kažką, kas jums e, praeitie nepatiko ir keisti tų šešių dokumentų rinkinio tam tikrus dokumentus. Kol kas e, Mes nekalbame apie tai, kad reikia išplėsti prieigą prie Euroda, kad e, Europolas galėtų prisimti. Ne, e, jis tiesiog nesugeba kol kas to padaryti. Tiesiog eina kalba e, į panašius dalykus kaip Pavyzdžiui, Europolo turima informacija, kuria keičiasi su Niderlandų policija Hagoje, bet kai kuri e, informacija yra riboto naudojimo. Taigi, kai eina kalba apie e, riboto naudojimo arba e, slaptą informaciją, neįmanoma jie dalintis ir todėl reikia eiti per nacionalinius vartus kabutėse. Tai tiek turbūt ir toliau dirbsime su šešėliniais pranešėjais, jeigu jiems tai rūpės. Dėkuoju, ponė Makavei. Vasario 28 yra terminas pateikti pakeitimus. E, Sekretorėtas man priminė, kad pasiūlymas yra naujos redakcijos pasiūlymas ir pagal naują 104 taisyklę tai pakeitimas pakeitimai komisijos pasiūlymui, rimti pakeitimai turi būti paremti labai aiškia logika ir išlaikyti pasiūlymo vidaus logiką. Taigi, e, pirmininko prievalė yra išanalizuoti teikiamus pasiūlymus pagal 103 taisyklę ir nuspręsti, ar jie priimtini ir todėl e, po to įvertinimo nuspręsti, ar juos reikia teikti balsavimui. Taigi terminas 28 vasario. Na, o dabar labai greitai turime pusantros baigti. Mūsų laukia trumpa pertrauka šiandieną. Eina kalba apie Diezdemiro pranešimo tam tikrų dalykų e, ištaisimą. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorinės sienas, privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašai, sustabdymo mechanizmo peržiūra. Jūs žinote, kad pereitais metais baigėsi trialogo posėdžiai, e, gruodžio mėnesį dėl dokumento e, buvo balsuojama plenarnėme posėdyje, tada e, juristai lingvistai neturėjo laiko prieš balsavimą peržiūrėti to teksto, tai buvo padaryta po balsavimo ir tada iškilo poreikis padaryti techninių ir kalbinių pakeitimų tekste. Kadangi pono Dijas Demera šiandien nedalyvauja, e, aš su juo susisiekiau Ir e, turiu dabar pasakyti, kad e, šis pataisimas teikiamas, norint įtvirtinti e, juristų lingvistų e, siūlomas e, lingvistinės ir techninės pastabas, e, kurios visiškai neįtakoja tarybos pasiekto politinio susitarimo. Aš siūlau pritarti šiam e, ištaisimui ir patvirtinti e, juristų lingvistų teikiamus pakeitimus. E, tokia yra pono Dijas Demera nuomonė. Aš siūlau būtent taip ir pasielgti. Ir toks sprendimas būtų per kitą plenarinį posėdį pagal 241 taisyklę paskelbtas viešai. Taigi dėkui, dabar trumpa